Um, colleagues, may I, I'm... Kolegos, e, manyčiau, kad reiktų pradėti, nes jau šiek tiek vėluojame. Ir ką tik man buvo pasakyta, kad tik tai vertėjai dirbs iki 17.15, nes e, vertėjai turi dalyvauti dėrybose dėl biudžeto su taryba ir komisija, tai reiškia, kad turėsime dviem valandom mažiau negu kad numatyta. Pone Alfano pateikė prašymą, bet jos dar kol kas nėra. Prašymą pridėti vieną punktą dėl imigrantų e, statuso legalizavimo Italijoje, tačiau siūlau kitam posėdžiui nukelti šį klausimą. Jeigu niekas neturit jokių pasiūlymų, tai aš dar uh, tai siūlyčiau dirbti pagal darbo tvarkę. Dėl ponios Alfano pasiūlymo, man atrodo, kad vyks koordinatorių posėdis kitą pirmanį ir galbūt tada mes apsispręsime dėl šio klausimo. Ar gerai? Gerai, sako pirmininkė. Nebent dar kas nors E, prieštarautų, tačiau kol kas išskyrus jūs daugiau nėra jokių koordinatorių. Viskas vyksta labai sklandžiai, kai nedaug žmonių. Toliau trečias punktas darbo atvarkės e, - sustiprintas bendradarbiavimas e, dėl teisės aktų taikomų skiryboms ir gyvenimui skyriumi įgyvendinamas glaudesnio bendradarbiavimo procedūros. Kaip žinia, ši E, procedūra yra pati pirmoji, taryba parėmė tam tikrų sprendimų, ponia Gephardt yra salė, taigi iškart žodis jai. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Malonu, kad galime aptarti šį labai svarbų klausimą, kuriuo turime uh, E, dėl kurio turime apsispręsti, susijęs su žmonių kasdieniu gyvenimu, žmonių norinčių išsiskirti ir kartais dėl to pakliuvančių į labai sudėtingas situacijas. E, pavyzdžiui, paprasčiausiai kartais būna sunku nuspręsti, kuri teisės sistema taikoma. Europa plečiasi, sudaroma vis daugiau tarp santokų tarp skirtingų valstybių piliečių ir prieš kartais kyla išsiskiriant sunkumų. Prieš kelis metus pirmą kartą bandėme pakeisti direktyvą, kad būtų atsižvelgta šios klausimus, tačiau dėje nepavyko užsitikrinti vienbalsiškumo taryboje. Kaip žinia, pagal uh, Lisabonos sutartį uh, būtina uh, šiems Reikia, kad e, teisingumo ministrai priimtų sprendimus vienbalsiai. Pirmą kartą šią vasarą sustiprintas bendradarbiavimas tarp valstybių narių bus panaudotas šioje srityje, nu, sutarta, kad bus panaudotas šioje srityje. Europos Parlamentas čia galbūt nedaug ką gali pasakyti, nes pirmiausia, e, tai yra tarp vyriausybinės rytis, tačiau birželio mėnesį buvo pasakyta, kad sustiprinto bendradarbiavimo procedūra vis tik tai gali būti taikoma. Mes nenorime pradėti kovoti tarp institucijų skirybų klausimo sąskaitą. E, Ir dabar, prieimus vasaras sprendimus, Europos parlamentas bus įtrauktas į dėrybas. Ir tai mums buvo labai svarbu. Tarybai pasiūlius ir parlamentui pritarus komisija pasiūlė tekstą. Turiu pasakyti, kad iš tikrųjų e, maloniai buvau nustebinta e, tuo, kad e, daug kas iš mūsų pasiūlymų per 7-8 metų procedūrą e, buvo įtraukta į naujausią komisijos pasiūlymą. Ypač nuostatos dėl e, silpnesnės šalies apsaugos santykius. Ir tai buvo mums nepaprastai svarbu. Europos komisija atsižvelgė šį elementą ir jeigu neklystų, Tai yra klausimas, e, į kurį palankiai sureagavo ir taryba. Taigi galime pasakyti, kad ką darėme 7-8 metais buvo verta daryti, nes į tai atsižvelgta 13, 14, 15 konstatuojamosios dalys tai labai gerai atspindi. Ir aiškiai yra sakoma, kad teisėjai ar kitos sprendžiančiosios institucijos, kurios uh, E, priima sprendimus, turi užtikrinti, kad, tiek, kad abu partneriai galėtų nuspręsti dėl to, kokią teisę sistemą taikyti. Taigi nebereikės labai daug ko čia keisti. O aš siūlau kai kurių pakeitimų. Jie yra e, skirti tam, kad būtų kai ką labiau galima paaiškinti, suteikti didesnį teisinį aiškumą pirmiausia. E, įvykių seka, teisės sistemos taikomos pasirinkimas, taip pat tokių dalykų kaip įprastinė gyvenamoji vieta apibrėžimas, ką tai bereikštų ir nediskriminavimo principo įdėgymas. Taigi, parengiau iš viso tik aštuonius pakeitimus, tačiau e, yra tam tikra problemėlė. Taryba nori, kad būtų sprendimai galtiniai priimti labai greitai. Tai reiškia, jog turime dirbti sparčiai komitete, todėl norėčiau uh, E, padėkoti šešėliniams pranešėjams, kadangi jie e, sutiko sparčiai dirbti. Parengiau savo pakeitimus anglų kalba, kad e, pranešėjos ir šešėlinių pranešėjų susitikime galėtume pakeitimus aptarti. Galutinis pakeitimas pakeitimų pateikimo terminas rytoj, nes kitaip mes e, nepatenkintume lapkričio 19 e, balsavimo termino. Mes e, turėsime pateikti savo nuomonę. Ir jeigu tai norime padaryti, tai turėsime ir laikytis tokio tvarkarašio. Mano nuomonė tai yra labai gerai. Aš tiksliau gerai yra tai, kad anksčiau buvau pranešėję tuo pačiu klausimu, nereikėjo iš naujo visą medžiagą žiūrėti, bet labai e, taip pat džiugu, kad komisija atsižvelgė daugelį mūsų pasiūlymų pateiktų pirmąjį kartą. E, dar kartą norėčiau pasakyti, kad ir sekretoriatoje esu nepaprastai dėkinga už puikų darbą. Baigdama pasakysiu, kad labai maloniai išklausysiu šešėlinių pranešėjų ir kitų kolegų. Want... Ar kas nors norėtų pakomentuoti? Nes atrodo, kad e, šį dosiją visi stebėjome kurį laiką. Andželylį norėtų. Kolegos, aš žinau, kad e, nelabai sąžininga, tai sakyt dabar, nes anksčiau to nepasakiau, bet aš prašyčiau jūsų visų kalbėti labai trumpai, nes laiko turim nepaprastai mažai. Būtų neteisinga, jeigu paskutinius darbo atvarkės klausimus e, aptartume kalbėdami tik anglų kalba. Prašyčiau kalbėti kuo greičiau, kad iki po 5.15 viską baigtume. Pone Andželylė.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 2000 metų direktyva kaip tik ir sprendžia apie tai, kaip turėtų vykti toks tarpininkavimas civilinėse bylose ir kitose bylose. Ir aš manyčiau, kad šeimos teisės ir tie taip pat tas tarpininkavimas galėtų būti absoliučiai teigiamas dalykas. Tai štai tiek norėjau Jums pasakyti ir tikiuosi, kad pranešėjai atsižvelgs į šią mano pastabą. Na, šiaip ar taip, aš nusiųsiu savo pakeitimų siūlymus, kurie būtent ir yra susijęs su šiuo klausimu. Dėkoju. Manau, kad komisijos atstovas Heimans yra čia. Gal norėtumėt pasisakyti? Ne. Tada ponia Keller pirmiau pasisakys. Labai ačiū. Dėkoju pranešėjai. Aš turiu klausimą, nes kažko nesuprantu, gal jūs kartu su komisija paaiškintumėt, kodėl yra iš neįtrauktas santukos anuliavimas, man tai nėra aišku. Ir turto klausimai. Mes suprantame, kad Europos komisija 2011 metais tai svarstys, bet mūsų nuomonė tai yra labai glaudžiai susijęs su skrybomis, todėl iš esmės yra e, būtina žinoti, kokia kryptimi bus einama siūlant nuostatas dėl turto, kad žinotume, ko galima tikėtis. Ar dar kas norėtų pasisakyti? Ne, komisijos atstovai ne, puiku. Aš esu savo frakcijos šešėlinė pranešėja, todėl galiu trumpai pasakyti, kad pritariu jūsų pozicijai. Nemanau, kad teiksim kokiu pakeitimu, gal porą kokį, bet tai tik sustiprins jūsų poziciją. Ir dabar, jeigu turit kokiu baigiamų išvadų, suteiksiu žodį poniai pranešėjai. Dėkoju. Kai dėl vaikų globos šis klausimas yra sprendžiamas pagal Bruselis 3 ar Bruselis 3a dokumentą. Tai nėra tiesiogiai susijęs su mūsų dokumento tekstu, tačiau jeigu reikėtų e, pavyzdžiui, tarpininkavimą ir, ir jūs, jūs užkeltus klausimus, o negalinį pamėtį konstatuojamoje dalyje, be abejo, kodėlgi ne, aš pritariu jums. Jeigu norėtumėt pateikti pakeitimą šią linkmę, aš manau, kad galėtume tą pakeitimą paremti, nes nėra jokios priežasties e, teikti, kad tas pakeitimas būtų negeras, nes kai vyksta skirybos, iš tikrųjų silpniausios šalies interesams turi būti uh, atstovaujama tinkamai, dažniausiai tai yra vaikų interesai, nes jie yra silpniausia pusė. Kai kalbame apie silpniausios pusės apsaugą, tai nebūtinai kalbama apie vieną iš sutoktinių. Tiesiog e, turimas, e, turima omenyje pirmiausia vaikų padėtis ir tokiu atveju iš tikrųjų toks e, tarpininkavimas būtų naudingas dalykas. Aš manau, kad reikėtų apie tai kalbėti konstatuojamoje dalyje, nes negalėtume įtraukti tokio straipsnio į dokumentą, nes mes nepasakome dėl klausimo esmės, tai yra tik nuomonės rengimas. Tačiau pasaba yra vertinga, pritariu tam. Na, o kai dėl ponios Keller klausimo, ne visai supratau. Ką, ko, ko tiksliai turėjote paklausti? Aš nesupratau jūsų klausimų, tai atsakyti negaliu. Can... Gal galit pakartot klausimą? Ar jūs galite dvi šalių pagrindų tai atsakyti? Norėjau paklausti, kodėl vedybų anuliavimas yra tas dalykas, į kurį nesižvelgta dokumente. The... Individualiai jums bus atsakyta. Ketvirtas darbo tvarkės punktas. Paprašyčiau visų pranešėjų ir dalyvaujančių parlamentarų, kurie pasisakys, kalbėti nelgiau kaip po tris minutės, kad tilptume mums skirtą laiką. Pranešėjai tiksliau kalbės po tris minutės, o parlamentarai tik po vieną minutę. Žiūrėsim, kaip seksis. Kitas darbo tvarkės klausimas. ES cheminių, biologinių, radiologinių ir brandolinių saugumo veiksmų plano sustiprinimas. E, pranešėja ponė Gomes. Dar kaip ir anksčiau, norėčiau, tiksliau dėl praeitinėto pranešimo, norėčiau pasakyti, kad pateikimus galima teikti iki poryt, e, o svarstymas 29. Pone Gomes, ačiū ponė pirmininkė. Pranešimas, kuris yra pateiktas jums E, buvo siūlomas pakeisti 123 pataisomis. Aš pati, kaip pranešėja, 41 iš šitų 134 pateikiau. Tuos 41 pakeitimą aš e, parengiau pasitarusi su ekspertais ir kitais agentūrų darbuotojais. Taip pat e, aš e, atlikau viešai klausimą savo valstybėje, Portugalijoje. Ir Portugalija yra viena iš valstybių, kur e, procedūros šiuo klausimu yra griežtesnės negu kur kitur. Turiu galvoje. Brandolinė cheminio, biologinio ir radiologinio e, saugumo problemas. Tačiau aš turiu pasakyti, kad mes nesame tarp prašiausiai pasirengusių. Mane pritrenkė tai, kad nors dalyvavo tame viešajame klausime visokiausi ekspertai, aš buvau pozityviai nustebinta, kad visi buvo susipažinę su šiuo veiksmų planu. Jį, kaip žinote, taryba priemė prieš metus ir nuo praėjusių metų Liepos mėnesio jį jau reikėjo įgyvendinti. Mano valstybės agentūros E, visos buvo susipažinusios ir labai aktyviai dalyvavo rengiant veiksmų planą. Tuo pat metu niekas iš tiesų to veiksmų plano negyvendino. Todėl manau, kad e, ši situacija nėra pati blogiausia, jeigu pažiūrėtumėm, ką kitos valstybės narės daro. Mes žinome, su kokiamis grėsmėmis susidurėme, žinome, kokiu padarinių suteikia e, gavarinės nelaimės. Prisiminkime, pavyzdžiui, Vengrijos e, katastrofą įvykusią neseniai arba teroristinius išpolius. Gi visai neseniai matėme, kaip buvo išsiuntinėti sprokstantys paketai su cheminėmis medžiagomis. Ir suprantame, kad tai nėra uh, E, nepavojinga padėtis, todėl valstybės narės turi pasirenkti. Europos komisijai čia tenka itin didelė atsakomybė ir visos interesuotos pusės nori sustiprinti e, turimus e, administracinius komisijos gebėjimus, kad valstybės narės skirtingai gulygmenių pasirengusios tokioms grėsmėms būtų geriau pasirengusios. Viena iš svarbiausių išvadų, aš visų nevardinsiu, bet viena iš svarbiausių yra ta, E, kurią patvirtino mano valstybės patirtis, kad būtina turėti administraciją nacionaliniu lygiu, kuri būtų atsakinga už visų, interesų, visų agentūrų e, interesų koordinavimą, nuo žvalgybos iki sveikatos apsaugos departamento, iki civilinės apsaugos departamento ir panašiai. Gali labai kvalifikuoti žmonės dirbti skirtingose departamentuose, bet jeigu jų veiksmai nėra koordinuojami, jeigu informacija nėra keičiamasi, tai niekas nepasiteisins. Norėčiau padėkoti kolegoms, kurie pateikė pakeitimų. Iš esmės aš galiu pasakyti, kad galiu pritarti jiems visiems, nes iš tiesų jie suteikia papildomos vertės. Ir e, jie neprieštarauja mano pasiūlymams. Buvo du šiek tiek prieštaringi momentai kuriuos mes aptarėme su šešėliniais pranešėjais. Vakar pateikiau kompromisinę formuluotę. Tikiuosi, kad jūs galėsite mm, padailinti, tai nebus labai sudėtinga, nes galvojame visi panašiai. Pirmininkė prašo kalbėtoje trumpinti. Ir aš noriu pasakyti, kad toje kompromisinėje formuluotėje bandėme užtikrinti, kad pramonininkai padengtų kaštus susijusius su pavojingų medžiagų pakeitomis, pavojingų chemikalų pakeitimu mažiau pavojingomis, kai tai įmanoma techniniu ir moksliniu požiūriu. Mano formuluotė nebėra tokia drastiška, kokia buvo pradžioje. Ir aš norėčiau nuraminti tuos kolegas, kurie jums tai nepriimtina. Balsuosime, kolegos, lapkričio 25 dieną Strasbūrė. Du žmonės nori pasisakyti ponas Alvaro ir ponas Prons. Prašyčiau pono Alvaro kalbėti neilgiau kaip vieną minutę. Much, Chair, and... Labai ačiū, pirminkė. Dėkui, Anai. Kalbu e, Cecilijos Vykštrom e, vardu, ji mūsų frakcijos šešėlinė pranešė, bet jos skrydis atidėtas ir negalėjo jį atvykti į e, posėdį, bet turbūt kalbame apie tai ne paskutinį kartą. Aš norėjau tik tai pasakyti, kad Cecilija yra pateikus pakeitimą, galbūt apie jį, jį jau kalbėjo, ten kalbama apie mm, priemonės uostuose ir sakoma, kad papildomas priemonės galbūt būtų papildomų tik tai resursų švaistimas ir vargu, ar tai mus iš tikrųjų apsaugotų. E, Cecilija remia uh, pakeitimus, kurie sustiprina e, komisijos e, teisės taip pat, kurie užtikrina, kad mūsų teisės nebus pažeidinėjimas, aišku, užtikrinant atitinkamą saugumą. Bet paskui Cecilija grįž ir mielai e, su Ana Gomeš dėrėsis dėl kompromisų. Taigi tiek. Dabar jau penki nori pasisakyti, ponas Prongs. gali būti e, potencialus pavojus dėl cheminio biologinio ginklo, bet tai yra tik teorinė galimybė, teorinius pavojus. Komisija kalba apie e, tam tikrus sunkumus, pavojus, tačiau dar praeis tam tikro laiko, kol jie galės, teroristai galės panaudoti tas medžiagas sėkmingai. E, Europos Sąjunga vargu man atrodo, kad galėtų e, suteikti naujų galių, galių e, egzistuojančioms struktūroms ar kurs naujas, bet mes e, turime galvoti taip pat ir apie civilio, ne tik tai karinio aspekto stiprinimą. Pranešėja sakė, kad išpalių galimybė kelia rimtą saugumą žmonėms. Man atrodo, kad mes turime galvoti apie kovą su potencialiais e, pavojais grėsmėmis e, ir nekurti, kovodami, galvodami apie priemonės, nekurti kažkokių papildomų virš nacionalinių priemonių. Ponas Busutil, e, kalbu šešėlės pranešėjos Agnes Hankės vardu. Noriu padėkoti pranešiai, pasakyti, kad iš esmės pritarėme jos požiūrį, kadangi taip pat manome, jog pavojus, kurį kelia e, minėta ginklo rūšis yra realus. Dėl to mums reikia formuoti savo požiūrį, gana e, savo požiūrį į šį dalyką. E, pranešimas, kuris parengtas, yra gana platus ir mes labai mm, patenkinti tuo, kad pranešė lyg ir ketina mm, rengti, siekti kompromisinių pakeitimų, susitarti dėl kompromisinių pakeitimų, kurie galėtų sulaukti plataus pritarimo. Dėkoju, atvyko dabar ministras Deklerk, jis e, galbūt leis dar paskutiniams dviems kalbėtojams pasisakyti šiuo klausimu, o paskui iškart pereisime prie jūsų klausimų. Ponas Dėstėme yra ir paskui ponas Milderis paskutinis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponė ministrė, už tai, kad atvykote. Šis veiksmų planas yra dviejų lygmenų. Pirmiausia, reikėtų paklausti, prieš ką jis nukreiptas prie, e, ir paskui, kam jo reikia. Tai nukreipta prieš teroristus, prieš pandemijas, prieš visokias nelaimės. Kam jo reikia? O tam, kad būtų galima užkirsti kelią tokiems bėdoms, kad būtų galima pasirenkti veiksmams tinkamai ir, ir tinkamai juos atlikti. Aš pateikiau aštuonis uh, pakeitimus, sveikinu Aną atlikusi tokį sudėtingą ir nepaprastą darbą. Mano pakeitimų tikslas yra E, dirbti, kad tas pranešimas būtų kuo geresnis. Aš manau, kad e, pasirinktos savokos turi būti labai tikslios, nes mes kalbam apie tokius veiksmus, kurie gali būti laikomi teroristiniais e, ar, ar, ar skatinantis teroristinius išpolius. Tai yra veiksmai susiję su tam tikrų produktų, cheminių produktų panaudojimu. E, yra dalykų, kuriuos apima ryč direktyva, tačiau čia aš sutinku tikrai nesu viskuo. Mums liko 25 minutės. Laiko nedaug. Turime pasakyti, kad svarbus yra civilinis bendradarbiavimas. Pirmininkė nutraukė kalbėti. Labai svarbu dirbti užtikrinant piliečių saugumą. E, tai yra valstybių narių kompetencijos rytis. Dėkoju. Pirmininkė. Ačiū, pirmininkė. Iš esmės aš noriu pasakyti, kad pateikiau e, šiuo požiūriu liberalų pakeitimus tam, kad suderintume veiksmus su komisija e, kad geriau koordinuotume veiksmus su komisija ir tarybos e, kovos su terorizmu koordinatoriumi. Mano nuomonė, parlamentas negali kontroliuoti per daug komisijos, todėl mes turėtume labiau akcentuoti komisijos pasiūlymą ir reikiamybę jį atsižvelgti, nes tą aspektą parlamentas gali kontroliuoti. Ačiū, pranešėja vieną minutę. Aš tik norėčiau e, sureaguoti į pastabas išsakytas kolegos. Niekas nesiūlo sukurti naujos institucijos. Yra pateiktas pasiūlymas suteikti komisijai įgaliojimus, kad komisija galėtų reguliuoti ir koordinuoti valstybių narių veiksmus. Tai yra reikalinga. Čia kalbame ir apie civilės ir karinės institucijas. Kariškiai kur kas daugiau yra sukaupę žinių apie kovą su teroristiniais išpoliais ir panašiai. Ir suprantamegi, kad grėsmė, rizika yra tikrai nemenka. Pastarą metą įvykiai tai parodė. Todėl turime į tai investuoti, kaip ir į demokratinę mūsų parlamento priežiūrą, taip pat ir komisijos ir tarybos atitinkamus darinius, kurie dirba šioje srityje. Pone pirmininkė, aš jau tuo išeisiu, labai atsiprašau, bet turiu pasakyti, kad visiškai remiu laišką, kurį ką tik Amnesty International mūsų komiteto pirmininkė atsiuntė, nes mano nuomonė e, šis komitetas turi stebėti e, kalinių persiuntimo į tevinę e, bylos raidą. Um, concise, on... Dabar e, kitas darbo tvarkės klausimas - seksualinė prievarta prieš vaikus ir jų seksualinis išnaudojimas bei vaikų pornografija. Kaip žinia, siekime panaikinti pamatinį sprendimą 2004-68, pas mus lankosi Belgijos ministras, bet prieš tai suteiksiu trumpai žodį pranešiai poniai Angelilį. Dėkoju, ponė pirmininkė. Suprantama, aš taip pat noriu padėkoti pirmininkaujančios Belgijos atstovui ir ponų ministrui Duklerk. Jis labai maloniai sutiko atvykti šiandien į mūsų posėdį ir apibendrinti taryboje nuveiktus darbus šią temą. Jis be kita ko padėjo aktyviai dirbti rengiant šį e, dokumentą, šią direktyvą, kurios tikslas yra kovoti su seksualiniu vaikų išnaudojimu, vaikų pornografija. Šis klausimas yra tikrai prioritetinis. Žinau, kad yra ir keletas kritiškų dalykų susijusių su skirtybėmis tarp atskirų teisinių sistemų ir valstybių, taip pat baudžiamoji teisė taip pat yra skirtinga, iš čia irgi papildomas sunkumas. Bandome rasti bendrus sprendimus. Suprantama, parlamentas čia vaidins jam tenkantį vaidmenį, esame įsitikinę, kad e, visiems įnešus uh, svarų indėlį rezultatas bus geras. Tikiuosi, kad tas rezultatas bus iš tikrųjų puikus. E, Strasbūrė aš pateikiau darbo dokumentą, šešėliniai pranešėjai e, turės dar progą kartu su manim jį aptarti kitą savaitę. Mes turime tikslą jums sausio mėnesį pateikti pranešimą ir vasario mėnesio pradžioje pereisime prie orientacinio balsavimo. Dar kartą leiskite padėkoti pirmininkaujančios Belgijos atstovams, dėkoju ponų ministrui už atvykimą į mūsų posėdį. Ir mane labai domina tai, ką ponas ministras turėtų mums pasakyti. Ačiū ponė Andželylį, sako pirmininkė. Pone ministrui žodis. Ehm, Dėkoju, gerbiami parlamento nariai. Šis komitetas ir puikiai supranta, ir manau, kiekvienas pripažįsta, kad šis klausimas yra prioritetinis. Pirmininkaujantį Belgiją E, didžiulį dėmesį skiria šiam klausimui. Mes pabandėme taryboje pasiekti bendros pozicijos šio klausimu, bandėme ieškoti bendrų vardiklių. Mes, mes stengiamės e, išsiaiškinti, kokį poveikį vaikams turi tos minėtos to, tie, tie minėti dalykai, tokie kaip seksualinis išnaudojimas ir vaikų pornografija. Tai yra tie dalykai, kurie laužo vaikų gyvenimą. Tad turime padaryti maksimumą, turime padaryti viską, kad būtų tinkamai užkirtamas kelias šiems dalykams. Visa tai yra susiję pirmiausia su daugybės iniciatyvų ir jų tinkamų gyvendinimu. Komisija parengė atitinkamą iniciatyvą ir mes dėkojame už komisiją už parengtą pasiūlymą yra bandoma sustiprinti visas priemonės, kurių tikslas yra kovoti su vaikų išnaudojimu. Mes e, atsižvelgėme taip pat ir į savo sukauptą patirtį, siekdami išsiaiškinti, kokias geriausias priemonės galėtume panaudoti. Remiamės ir šalių patirtimi. Mes norėtume e, tarybos posėdėje gruodžio mėnesį šį klausimą aptarti detaliau ir Taryboje diskusijos e, jau vyko spalio mėnesį. Buvo iškelti pirmieji tikslai, kurie iš pirmo žvilgsnio atrodė svarbus, tačiau sunku buvo atsižvelgti į kiekvienos valstybės interesus, nes teisinės sistemos yra pernelyg skirtingos. Mes bandėme suderinti savokas pirmiausia, bandėme taip pat nustatyti bendrą sankcijų lygį, nes turime 17 skirtingų pažeidimų. Jie visi e, labai skirtingi, skirtingo pobūdžio. Jų laipsnis nevienodas. Ir, na, dokumentas yra iš tikrųjų labai ambicingas, toli siekiantis, bet aš manau, kad prieš tai mes turime e, remtis pirmiausia ES teisinę įgytimi. 2007 metais es taryba e, yra parengusi dokumentą šiuo klausimu, yra e, tam tikri dalykai, kuriuos galėtume laikyti kaip savotišką, na, įgytimi patirtimi statybiniais blokais tam tikrais. Ir aš manau, kad dabar turime naujas technologijas, į kurias privalu atsižvelgti, turime atsižvelgti į savo patirtį būtent naujų technologijos rytyje, turime Tai kaip jau sakiau, daugybę skirtybių, teisinių skirtybių ir, ir, ir visokių kitokių skirtybių tarp valstybių narių. Tad svarbu surasti bendrus vardiklius. Koks turėtų būti galutinis sprendimas gruodžio mėnesį? Maničiau, kad Vengrijos kolegos galės mus įtikinti kitų metų pradžioje, e, kad svarbu susitarti dėl dviejų dalykų, nes diskusijos apie dvi dalis 13 straipsnis yra aktualus, mes jau taryboje bandėme dėl to diskutuoti spalio mėnesį. Ir kitas dalykas, antroji diskusijų dalis, vyks gruodžio mėnesį. Apibendrindamas trumpai galėčiau pasakyti štai ką. Pirmiausia, diskusijų pirmojo dalyje buvo pasakyti trys svarbus dalykai, dėl kurių komisijos siūlymas buvo gautos ir tai dėl kurių taryba e, siekia tam tikrų pakeitimų, atsižvelgiant į sankcijas. Buvo siekiama numatyti komisijos siūlyme e, didelės sankcijas, didelio maso sankcijas, tačiau mes norėjome numatyti kuo didesnį nuoseklumą lyginant su kitomis sankcijomis. Ir taryba pareiškė norą, kad atsirastų tam tikras sankcijų klasifikavimas. E, mes siūlėme išsiaiškinti, kokio amžiaus yra e, nukentėjęs vaikas, ar jis jau sulaukė pilnametystės ar ne. Antras dalykas, kurį apie kurį diskutavom spalio mėnesį, buvo toks. Taryba e, žvelgė į klausimą, nematydama tam tikrų elgesių formų. Buvo stengiamasi išsiaiškinti, koks iš tikrųjų vyko pažeidimas, ar tai buvo galbūt kažkokių patirčių ieškojimas tarp pačių vaikų, tai yra visiškai kitoks pažeidimas, kuris turėtų būti e, traktuojamas ir sprendžiamas kitaip. Mes nenorime, kad prasidėtų e, kokia nors medžioklė nukreipta prieš ką nors. Ir pač kai būtų medžiojami to paties amžiaus vaikai. Ir manyčiau, kad 13 straipsnis turėtų būti šiek tiek pakeistas nepilnamečiai nukentėjusieji turėtų būti e, ypač apsaugoti. Ir mes turėtume būtent tą nuostatą labiau sustiprinti. Pornografija ir prostitucija irgi yra du skirtingi dalykai nukentėję nepilnamečiai čia turėtų būti pirmiausia apginti ir pirmiausia minimi. Apie tai mes e, spalį diskutavom. Na, o gruodį diskutuosime dėl kitos straipsnių serijos, kurie labiau yra susijęs su procedūros dalykais, su nukentėjusiu apsauga, su prevencija. Na ir Manau, kad komisija dabar laikosi tokio holistinio požiūrio šio klausimu. Ir manyčiau, kad e, labiausiai reikia sutelkti dabar prie prevencijos. Trys aspektai diskusijoms būtų štai kokie. Diskusijos vyksta jau dabar ir tarybos pozicija dar nėra galtinai suformuota, bet norėčiau pasakyti, kokie yra tie trys svarbiausi dalykai, dėl kurių dabar diskutuojama. Dešimtasis straipsnis pirmiausia – dėl e, veiklos susijusios su vaikais. Kai kuri veikla turėtų būti draudžiama. Kažkai, pavyzdžiui, ar žmogus, kuris buvo nubaustas už seksualinį vaikų išnaudojimą, gali toliau tęsti savo profesinę veiklą. E, ir kaip, kaip tada turėtume klausimą spręsti. Toks klausimas yra dabar aptariamas. Mes manome, kad reikia šiuo požiūriu nustatyti labai aiškius principus. Kiekviena šalis turi prisimti jai tenkančią atsakomybę, tačiau klausimas yra toks. Kai dėl bendruomenės taikomų priemonių, kaip galėtų būti jos būti organizuojamos, kaip jos galėtų būti taikomos. galbūt galėtų būti taikomi kažkokie abipusiai draudimai, kalbant apie ES mestų taikomas priemonės. Galbūt būtų galima numatyti bendrus veiksmus. Mes norime, kad žmogus, kuris buvo nubaustas, negalėtų išvykti į kitą ES valstybę ir vėl pradėti dirbti su vaikais, su pažeidžiamais vaikais ir panašiai. Mes manome, kad turėtų būti numatytos galbūt naujos priemonės, tai dar yra diskutuojama, bet mums reikia dar uh, nustatyti, apibriežti ir užtikrinti, kaip bus renkama ir, ir, ir teikiama informacija, kaip ta informacija bus pateikiama, kad žmonės galėtų tinkamai vertinti e, vienas ar tas profesinės veiklas ir kiek asmenys yra, kiek, kiek vieni ar kitas asmenys gali jas atlikti. Kitas klausimas. Kiek efektyviai galima kovoti su taip vadinamoju seksualiniu turizmu. Kitaip tariant, kokiais teisiniais instrumentais galėtume pasinaudoti. Mes turime rasti būdų, kelių, kaip efektyviai užkirsti kelią šiam turizmui. Turime diskutuoti šiuo klausimu. Ir tai irgi yra tas klausimas, dėl kurio dar reikia diskutuoti. Svarbu taip pat užkirsti kelią tokių internetinių svetainių egzistavimui. Vaikų pornografija internete egzistuoja ir vėlgi turime rasti būdų, kaip blokuoti tokio pobūdžio tinklalapius. Valstybės taip pat čia turi skirtingas pozicijas ir nevienodai jautrios yra šiems klausimams. Na ir paskui galiausiai mes tikimės, kad galėsime tinkamai dirbti, kad spalio mėnesį padarėm dalį darbo, antra darbo dalis bus atlikta gruodį ir aš manau, kad visi tie dalykai bus aptarti detaliai ir mes galėsime toliau siekti pažangos. Ir tikiuosi, kad trilogo metu ir mūsų diskusijose su parlamentu bei komisija sugebėsime pasiekti bendro rezultato. Projektas yra tikrai ambicingas, reikėtų, kad jis būtų nuoseklus ir kad jis galėtų efektyviai veikti. Svarbu turėti tinkamus instrumentus, kurie būtų nedelsiant pritaikyti. Dėkoju, man užtikta proga kalbėti. Dėkoju. Uh, Labai ačiū iš pasisakymą. Keturi žmonės nori pasisakyti. Ir aš prašyčiau kalbėti labai trumpai, kadangi mes uh, vėluojame nuo pirminio tvarkaraščio, nekalbant apie naująjį. Todėl būkite solidarūs su kolegomis ir kalbėkite trumpai. Pirmiausia, ponas Alvaro, paskui Brons. Ačiū, pirmininkė, dėkuoju už atliktą tokį gerą darbą. Ir aš e, džiaugiuosi turėdamas galimybę kalbėti Vikstrim vardu ir kitų kolegų, kuriems šis klausimas rūpi vardu. Aš kaip Vokietijos pilietis e, šią diskusiją labai atidžiai stebėjau praėjusiais metais. Visus ištisus metus apie tai buvo kalbama, todėl aš norėčiau sutelkti dėmesį į vieną elementą. E, dėl e, tų visų grupių išbraukimo, blokų išbraukimo, nes yra ir kitų dalykų. Kultūros komitetas jau balsavo dėl nuomonės, kurioje vienbalsiai buvo siūloma e, prašyti, kad būtų uždaromas svetainės, kurioje yra teik, e, teikiama medžiaga vaikų seksualiniam išnaudojimui. Ir tada kolegos klausė, ar tikrai E, pornografija per gal tokią medžiagą e, gali būti propaguojama, ar čia negali būti klaidinama informacija. Tačiau diskusija dėl to tos svetainės turėtų būti ištrinamos ar blokuojamos yra e, nereikalinga. ES to turbūt negali padaryti. Mes turime reikalauti, kad valstybės narės labai efektyviai ir racionaliai išmatuotų problemos mastą, kad galėtume sureguliuoti šią problemą Problema, man atrodo, blokavimas nėra labai veiksminga, nes vaikų pornografija vis tik egzistuoja ir mes apie tai esam kalbėję daug kartų. Du paskutiniai sakiniai, kurie galbūt būtų įdomus. Danijos policija Vokietijos parlamente neseniai e, pateikė, pa, surengė tokią prezentaciją, kurioje buvo pareikšta, cituoju, kad turime prašyti Junktinių Amerikos valstijų ar Rusijos e, išbraukti, tam, ištrinti tam tikras svetainės iš interneto. Tačiau praktiškai tai neduos jokių rezultatų, nes šios valstybės e, nenori to daryti dėl keletos skirtingų priežasčių. E, mes e, turime prašyti, kad pirmininkauti šalis išsiaiškintų, kiek valstybių narių pasisakys už tai, kiek valstybių narių nori, kad būtų blokuojami, kiek valstybių narių nori, kad būtų prievarta panaikinamos tokios svetainės. Kolegos, būkite drausmingesni, nes kitaip kiti negalės pasisakyti. Ir tai ne mano kaltė, kad mes mažai laiko turim. Jeigu visi kalbėsim, visi pasistengsim, tai laiku pabaigsim. Ponas Bruns. Uh, Kaip jūs turbūt žinote, spalio pradžioje vyko klausimas, kuriame labai menkai kas dalyvavo ir teko jį iš, paleisti, nes e, ar tiesiog supristabdyti, nes nebuvo žmonių. Nukentėjusių organizacijos atstovai dalyvavo tame klausime ir jie prieštaravo tam, kad e, tos svetainės būtų blokuojamos, sakė, kad reikia jas apskritai sunaikinti, nes blokavimas yra tik kosmetinė priežasti. Vėlgi e, buvo šeštas nepasitenkinimas terminų vaikų pornografija, nes tai e, leidžia išvesti tam tikrą paralelę su e, seksualinė veikla, kuri vyksta pagal abiejų pusių sutikimą. Aš pats išvelgiu problemą, kuri aš, kurios aš anksčiau nemačiau, kad kai kurios pedofilų grupės prijungia tokias vaikų pornografijos svetainės prie teisėtų bendrovių, pavyzdžiui, kepyklos kokios, garbingos kepyklos Airijoje svetainės. Ir kartais nežinodami, to nesuprasdami, žmonės prisijungiat prie tų pornografinių svetainių. Todėl apie tai reikėtų kalbėti. Ponas Albrecht. Äh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat negryšiu prie klausimų esmės, nekalbėsiu apie tiklalapių blokavimą, nes man atrodo, kad čia mes turime kalbėti ne tik apie skirtingas juridinės valstybių tradicijas, mes kalbame apie politinio klausimo nagrinėjimą. Ir būtent tai yra politinis klausimas - apsispręsti, ar mes norime, kad tie tinklalapiai būtų blokuojami. E, e, ir, na, sakoma, kad tokių tinklalapių uždraudimas, jų panaikinimas neveikia, nes dauguma E, tų tinklalapių veikia, pavyzdžiui, iš jungtinių valstijų ir bendradarbiavimas deramai nevyksta šią linkme. Manau, kad Europos parlamente ir taryboje kol kas dar šią temą diskusijų iš esmės nevyko. Ir kol jų nebus, jokių konkrečių rezultatų nepasieksime. Norėčiau pasakyti štai ką. Visai neseniai susidūrėme su vienu tinklalapiu atveju. Tas tinklalapis vadinasi Užkirskime kelią vaikų pornografijai. Tai yra tas tinklalapis, kurio tikslas buvo kovoti su piknaudžiavimu vaikais. Šis tinklalapis buvo blokuotas, paskui vėl jam buvo leista veikti, paskui vėl buvo blokuotas. Ar būtent tai yra kelias, šių, kuriuo turėtume laikyti šiuo klausimu? Aš manyčiau, kad tai yra politinis klausimas ir turime apsispręsti, kaip elgsimės. Ačiū, ponas Mulder. Essentieel in dit dossier lijkt mij toe Ačiū. Trumpas klausimas ministrui. Jūsų nuomonė. Mano nuomonė, svarbiausia problema čia yra senaties terminas. Kokia tarybos pozicija tuo atžvilgiu? Ačiū už glaustumą. Ar dar kas nori pasakyti? Taip, ponas Sipal. Ja, Ačiū, ponė pirmininkė diskusija Vokietijoje daugiausia dėmesio skiria būtent svetainių e, panaikinimui ir užblokavimui. Todėl aš apie tai nekalbėsiu, nes jau prieš tai kalbėjusi. Aiškiai pasakė, kaip svarbu įvertinti visus svarbius šios direktyvos aspektus, tengiantis užkirsti kelią vaikų, piknaudžia, e, vaikų išnaudojimui. Šioje direktyvoje kalbam apie civilinius ir baudžiamuosius E, reikalus. Kalbame apie nusikaltimo prevenciją, apie nusik... nusikaltimo aukų apsaugą. Aš manau, kad į direktyvą galima įtraukti tik ribotą aspektų skaičių, tačiau aš iš tiesų apgailestauju, kad mes nesugebėjome suderinti direktyvos vidinių prieštaravimų. Trečios straipsnio antroje dalyje yra kalba apie minimales nuobaudas, o kitose straipsniuose yra kalba apie minimales ir maksimales nuobaudas, ko aš visai negaliu suprasti. Be to yra kalbama, kad reikia įvesti nuobaudas nepilnamečiams, o kitose straipsniuose kalbama apie uh, E, nuobaudas žmonėms jaunesniems negu 18 metų. Taigi tai yra vidinis prieštaravimas. Be to mes kalbame apie e, tam tikras profesijas, pažiūrėjau, žmonių užimtumą. Visose institucijose apie tai yra labai daug diskutuojama. Aš manau, kad Europos parlamentas turėtų aktyviau būti įtrauktas. Kolegos, aš irgi turiu porą klausimų pati. Pateikiau parlamentinį klausimą tą temą. Ar Komisija įvertinusi kovos su terorizmu politiką žino, kad interneto svetainių blokavimas yra beprasmis ir kodėl taryba renkasi tokią galimybę dabar. E, jau vasarą apie tai buvo kalbėta, kodėlgi negalėtume skirti daugiau dėmesio prevencijai. Žinomegi, kad 80 procentų e, atvejų yra užfiksuojama namuose arba mokyklose. Ir dažniausia tai e, vyksta tarp patikimai atrodančių žmonių. Kodėl daugiau šiuo požiūriu nėra dirbama? Labai ačiū. Aš taip pat trumpai kalbėsiu. Diskusija apie internetą vyko ir aš žinau, kad tas klausimas nepaprastai jautrus. E, diskusijos vyksta labai audringos, ypač Vokietijoje. Visas tas efektyvumo klausimas. Jis reikalauja daug laiko, mes turime aptarti klausimus, kuriuos nebūtų lengva turbūt šiaip išnagrinėti, todėl privalu kalbėti apie racionalumą ir efektyvumą mūsų rengiamos priemonės. Nesigilinsiu dabar į visas smulkmenas šiandien, nes tai yra viena iš pagrindinių diskusijų taryboje temų Todėl palikime šiek tiek laisvės toms diskusijoms, o e, parengiamasis posėdis įvyks gruodžio mėnesį. Dėl senaties termino. Apie jį kol kas nėra daug kalbėta. Žinau, kad tai yra itin jautrus klausimas net ir Belgijoje, žinant ypač e, kad buvo užfiksuoti vaikų seksualinio išnaudojimo atvejai bažnyčioje. Manau, kad žmonės iš esmės jaučia, kad vyrauja neteisingumas. Ir nieko čia tarsi negalima padaryti, nes e, taikoma senaties terminas. E, šis klausimas dabar ryškėja visoje Europoje ir apie tai nėra kalbama pakankamai labiau turėtume akcentuoti prevenciją. Man labai rūpi atvirumo koncepcija. Kalbame apie pasitikėjimo santykių sukūrimą. Turbūt visi esame girdėję įvairiausių kalbų apie pedofiliją, vaikų seksualinį išnaudojimą per įvairiausius forumus. Belgijoje apie tai daug yra kalbėta. Uh, Ir visi šie reiškiniai e, kartais iš, pasireiškia net šeimos lygmeniu. Todėl mes turėtume e, imtis daugiau prevencinių priemonių, šviesti žmonės, taikyti visokias manomas informavimo priemonės, sudarinėti reikalingus bendradarbiavimo protokolus su reikalingomis tarnybomis, kad galėtume pradėti anksti veikti ir kad būtų užkirstas kelias vaikų seksualiniam išnaudojimui ir kad e, nebūtų sukurtas tas pasitikėjimo santykių variantas. Aš dėkuoju visiems už išsakytus komentarus ir galiu pasakyti, kad visose artėjančiose diskusijose aš juos atsižvelgsiu, taip pat ir per gruodžio mėnesio ministrų susitikimą. Aš tikiuosi, kad susitarimas bus pasiektas. Labai Svarbu buvo žinoti, kiek jums aktualus tas klausimas ir tikiuosi, kad sausio mėnesį aš jau galėsiu e, jums pranešti apie gerus rezultatus arba Vengrija apie tai jums pakalbė. Ar dar norėtų pranešėjas pasakyti? Ne. Ačiū labai, dėkui ministrė. Okay, colleagues, that brings us to... Puiku, kolegos, toliau šeštas darbo tvarkės punktas. Dar kartą atsiprašau, kad taip skubinu, tačiau kitos išeities nėra. Direktyvos 2309 taikymos ryties išplėtimas asmenims, kuriems suteikiama tarptautinė apsauga. Claude Mores e, pranešėjas, jis mums pristatys kaip vyko antrasis trialogas lapkričio 9 dieną. Prašom, ponas Moras. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, kad taip griežtai jūs laiką kontroliuojate. Aš e, turiu priminti kolegoms, kurie pavėlavo, kad e, nutrūks vertimas e, šiek tiek vėliau, todėl turim greitai padirbėti. Per pirminį trilogą uh, susidarė labai gera padėtis, mums pavyko susitarti dėl e, šeimos suvienimo, dėl e, integravimo sąlygų, dėl išsiuntimo sąlygų. Ir džiaugiuosi, kad visi šešėliniai pranešėjai, ne tik tie, kurie yra čia, bet ir visi, kurie prisidėjo, labai paremė mane šiame procese ir man daug padėjo. Todėl mums pavyko pasiekti tą, e, tas, tuos rezultatus per galutinį trilogą ir beliko tik porą neišspręstų klausimų. Vienas iš jų yra, kiek galima e, suteikti laiko prieglopščio prašymui išnagrinėti ir kiek prieglopščio siekiantysis gali gyventi valstybėje. Džiaugiuosi, kad pavyko pasiekti kompromisą tarp komisijos ir tarybos 18 mėnesių. Dėkoju tarybai ir komisijai už tai, kad jos taip ryštingai siekia šio kompromiso. O antras klausimas yra taip pat labai svarbus ir e, ne tik mūsų komitetui, bet ir bendrai šiam pranešimui e, ir jo rengimui visame parlamente. Turiu galvoje koreliacinę lentelę. E, vyko labai ilga ir aktyvi diskusija dėl koreliacijos lentelės. Ir Europos komisija mane, kad tam tikrais konkrečiais atvejais e, galima būtų įsikišti. Europos parlamentas nenusileido nuo savo pozicijos ir sakė, kad labai svarbu koreliacinės lentelės išlaikyti ir užtikrinti gerą, kokybišką teisės aktų perkelimą. Tai toliau išlieka labai svarbus Europos parlamentui klausimas. Bet apžvelgęs galutinius klausimus, aš galiu tik pasidžiaugti, kad mums pavyko pasiekti kompromisą ir pasiekti tai, ko norėjome. Ačiū. Okay, have, uh, for... E, vienas kolega nori pasisakyti, Aleksandras Savaro. Labai ačiū jau grasinausi, kad pasisakysiu, bet vėlgi kalbu Cecilijos Vykštrom vardu, kur yra taip pat šešėlė pranešė šiuo klausimu. Ir e, noriu jos vardu pasakyti, kad labai didelis pasiekimas yra tai, kad trys institucijos sustarė dėl vieno iš prieglopščio priemonių paketų ir atrodo, kad viskas juda į priekį ir tikėtina, kad pasieksime ir kitose srityse. Uh, rezultatų, bet e, Sicilija e, apgailestauja, kad parlamentas e, turėjo žengti atgal su komisija dėl koreliacijos lentelių, o tarybos pozicija daug kur kelia susirūpinimą, pirmiausia dėl Dublino 2. Sicilija tikisi, kad komisija vis tik tai elgsis ryštingai darybose dėl kitų sričių, o dar ji dėkoja Klod Morės už puikų darbą. Dėkui, ar dar kas nors norėtų pasisakyti, ne? Tuomet gal kas iš komisijos tar žodį? Atrodo, kad niekas. Kažkas lyg kėlė ranką. Prašom. Pone Muriel Gart. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau tik sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta. Noriu taip pat padėkoti ponui Moraes, pranešėjui dirbusiam šiuo klausimu. Na ir norėčiau paaiškinti komisijos poziciją. Na, šis klausimas yra iš tikrųjų labai svarbus Europos komisijai. Mes sutikome šio klausimu šiek tiek atsitraukti, kad būtų galima nusiųsti teigiamą signalą, kad būtų galima priimti prieglopšio paketo tam tikras priemonės. Na, mums šiek tiek gaila, kad taryba pasirinko tokią būtent poziciją šiuo klausimu. Mes norėtume kartu su kitomis institucijomis toliau vykdyti dialogą šiuo klausimu. Ir šiuo klausimu paskelbsime savo pareiškimą. Dėkoju. Claude, Labai ačiū, Klod. Ar dar kokiu nors minčių? E, Aleksandras kalbėjo Aldės vardu ir komisijos kolegė pasisakė. Ir dabar reikėtų mums siekti išlaikyti savo poziciją dėl koreliacijos lentelių. O antras dalykas E, dėl mm, prieglopščių priemonių paketo. E, manau, kad tai yra geras signalas parlamentui ir reikia tikėti, kad mums pas, pavyks čia taip pat e, kažką padaryti. Dėkui. Sorry, I was uh, distracted, distracted for a second. <laughs> okay. Atsiprašau, šiek tiek buvau užsieimusi kitais e, darbais, bandžiau susižiūrėti darbo tvarkę. Šeštasis darbo tvarkės punktas toliau bus svarstomas, bet dar liko mums penki darbo tvarkės punktai. Siūlau, kad paskutinį punktą dėl e, direktyvas e, prieš diskriminavimą būtų nukeltas į kitą posėdį, o turime dar valandą kitiems likusiems keturiems klausimams. Du iš jų yra svarbus. Pasisakys duomenų apsaugos e, pareigūnas, taip pat e, narkotikų stebėsienos centro vadovas. Jie turėtų pasisakyti pusę penkių, vargiai suspėsime per pusvalandį aptarti dvi metinės ataskaitas minės klausimais, bet pabandysime. O dabar uh, pasis e, klausimas apie trijų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės priskirimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų bei jų statuso ir suteikimo apsaugos pobūdžio būtiniausi reikalavimai. Suteiksiu žodį pranešėjai e, Lambert trims minutėms. Dėkoju. E, šešėliniai pranešėjai praeitą savaitę surengė posėdį, turėjome ir vertimą, labai išsamei aptarėme šios klausimus. E, šiandieną galėtume e, iš tikrųjų aptarti pakeitimus ir jų skaičių mes sumažinome, kad nereiktų mums kalbėti apie šimtą pakeitimų. Kaip buvo pasakyta, šis e, rengiama direktyvos nauja redakcija, atsižvelgiant į Stokholmo programą. E, Prancūzijos, Vokietijos vyriausybės pasakė, kad norėtų, jog būtų kur kas labiau suderinti mm, teisės aktai. Vienas iš dokumentų pasirodė rugsėjai. Aš e, rengiu pranešimas e, dėl naujos redakcijos ir nariai tikriausiai pastebės, kad yra vis tik tai apie šimtą tų pakeitimų iš vairių narių. Mes turime susitarti dėl to ir pasinaudoti tuo, kad Belgija, kaip pirmininkaujanti valstybė, nori šį klausimą su mumis svarstyti, bet e, kadangi yra tiek daug e, pakeitimų ir atsižvelginti tai, kad Kai kurie iš jų eina labai toli, nukrypstama nuo komisijos pasiūlymo ir nuo mūsų pozicijos, tai kyla klausimas, ar mes e, atsižvelgdami dabartinį tvarkaraštį viską suspėsime. Visi šešėliniai pranešėjai frakcijos nori aptarti pakeitimus, pagalvoti, koks būtų, jų būtų poveikis ir kad būtų galima pereiti prie nuoseklesnės sistemos. Komitete turėtume balsuoti kažkada lapkričio pabaigoje, bet jaučiu, kad vargiai ar mums tai pavyks, nes frakcijos neturės laiko į viską įsigilinti iki tol. Ir būt, galbūt e, reikėtų vis tik tai nebalsuoti e, numatytas yra posėdis rugsėjai 9 galbūt reikėtų tada balsuoti. Bet vargu ir ar tai pavyks ir tikriausiai tik kitų metų pradžioj, jau pradėjus pirmininkaujantį Vengrijai, galėsime dėl šio klausimo apsispręsti balsuodami. Dabar dėl pačių pakeitimų. Kai kurie nesusijęs su naujos redakcijos E, sritimi reikės e, pareikšti nuomonę dėl tokių pakeitimų ir manau, kad ten, kur bus galima susitarti, galbūt ir galima bus atsižvelgti, bet komisija taip pat turi atsi, persvasyti savo poziciją atsižvelgdama į pateiktus pakeitimus, e, kurie yra nesusiję su taikymos sritimi. Yra Apžvelgiama pakeitimuose daug klausimų. Pirmiausia, netgi yra pasiūlymų dėl pavadinimo pačios naujos redakcijos dokumento. Kalbama apie humanitarnės apsaugos dalykus, kaip žinia, yra dvi e, pabėgėlių status, kategorijos pabėgėlių statusą turintys žmonės ir kiti asmenys, kuriems e, suteikiama uh, apsauga. Aš kaip pirmininkė labai jaudinuosi galvodama apie ateitį ir tikriausiai mums reikės parengti uh, analizę, galbūt paaiškinti kai kurios dalykus, kad būtų galima pasižiūrėti kai kurios klausimus. Dėkoju. Vienas žmogus nori pasisakyti, ar du vis tik tai. 3. Jeigu balsuosime tik tai sausį, tai galbūt galėtume aptarti šį klausimą kažkada tarp dabar ir sausio. Pone Alvaro, dėkoju pirmininkė, šiuo atveju aš kalbu Nadijos Huš vardu, ji taip pat yra šešėlinė pranešėja ir dėja jos taip pat nėra šiandieną. E, ta proga norėčiau jos vardu padėkoti už puikų bendradarbiavimą pranešėjai. Jūs sakėte, kad bus numatyta diskusijai laiko, tai ji galvoja, kad reikėtų dar patikslinti kai kuriuos E, apibrėžimus, pavyzdžiui, šeimos apibrėžimą, kalbama daugelį direktyvų apie tai, taip pat apie tam tikro statuso pabėgėliams suteikimą. Manau, kad su pranešėje vyks tolesnės diskusijos šiais klausimais. Ir jūs tikriausiai žinote, kokia yra ponios Herst pozicija. Gal labai trumpai, kadangi aš jau daug kalbėjau prieš tai, tik pasakysiu dabar, kad galbūt reikia pagalvoti, ar nebūtų verta pabėgėliams atverti darbo rinkos, kad jie turėtų daugiau galimybių integruotis. Taigi tiek, kadangi aš nesu šešėlinis pranešėjas ir tikiuosi, kad skirsime šią diskusiją laikio, laiko ateityje. E, Dėkuoju dabar ponė Holmair. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, aš taip pat pabandysiu trumpai kad galėtume pereiti prie kitų darbo tvarkės klausimų ir aptarti. Noriu padėkoti Jean Lambert už tai, kad jis surengė posėdį. To posėdžio metu mes turėjom galimybę iškelti visą eilę klausimų, jos buvo atsižvelgta, mes taip pat diskutavome tiesiogiai su ją, nes reikėjo šiokių tokių paaiškinimų dėl klausimų susijusių, pavyzdžiui, su teisinė valstybė, nes dar yra skirtybių tam tikrų susijusių su pabėgėlių apsauga, buvo numatytos kažkokios kitos priemonės, e, kam reikalingas tas atskirimas, e, nebuvo aišku iki galo. Na, dabar turime šiek tiek daugeliau laiko, kad galėsime vėl grįžti prie tų klausimų, kuriuos dar reikia išsiaiškinti. Išsiaiškinsime, kas dar neaišku. Norėčiau dėl Silvigijom užduoti klausimą, dėl jos pakeitimo, tai yra 34 pakeitimas. norėjau socialdemokratų frakcijos paklausti. Kaip ten yra, nes nekalb, nebekalbama apie valstybės narės ar žmonės be pilietybės, tiesiog kalbame apie tuos asmenys, kurie prašo prieglopščio vienoje iš valstybių narių. Tačiau nėra pasakyta E, nieko tiksliau. Pavyzdžiui, gali būti taip, kad prancūzas prašo prieglošio Graikijoje, rumūnas Prancūzijoje. Žodžiu, visa tai yra pakankamai neaišku. Poniai Lamberts norėjau pasakyti, kad šis aspektas yra neaiškus. S ir D, socialdemokratų frakcijos, norėčiau paklausti, koks yra šio pakeitimo pagrindas. Situaciją turėtume išsiaiškinti, kad galėtume išsiaiškinti, kas už šio pakeitimo slypi. Dėkoju. Brutal, I... Žinau, kad elgiuosi labai brutaliai, bet siūlau, kad uh, pirmininko kabinetui nukreiptumėte visus skundus, siūstumėte ten, nes jie atima iš mūsų dvi diskusijų valandas. Mes, aišku, galėtume dirbti be vertėjų po 17.15, bet manau, kad daug žmonių salėje taip pat dėl to skusis. Taigi e, reikia kažkaip tai bandyti susispausti. Pone Lopės. Dėkoju. Aš taip pat noriu padėkoti Jill Lambert už atliktą darbą ir už pakeitimus. Tai yra nauja dokumento redakcija, kurią mes rengėme. Džiaugiuosi, kad pozicijos artėja direktyvoje. Svarbu yra, svarbu yra tai, kad būtų pasiekta kuo platesnio sutarimo. Negaliu pakomentuoti Silvygijom pakeitimo, nes būtent jinai tą pakeitimą pateikė. Tai yra tas pakeitimas kuriuo prašoma tam tikrų dalykų, yra kalbama apie nevyriausybinės organizacijas, tai čia reikia išsiaiškinti, kokia yra to pakeitimo prasmė, koks yra juridinis pagrindas jo. Nenorėčiau darbų stabdyti dėl šito. Ką sakė G. Lambert, yra tie dalykai, prie kurių dar ilgiau reikėtų diskutuoti. Ačiū. Ponas Jekolino, minutė. Labai trumpai. Pone pirminkė, aš įdėmiai klausiausi ką sakė pranešėjai ir kalbėję kolegos, man regisi, kad svarbiausiasis pasažas atitinka visuomenės vertybės. Kitaip tariant, svarbu išsiaiškinti, kokios, kokių privalumų sulauksime prieėmę šį projektą. Gali atsitikti taip, kad susidursime su tokiu klausimu, kuris valstybėms narėms pasirodys netikslintinas. Pavyzdžiui, kad dėl e, nepilnamečių teisų apsaugos reikia būti labai konkrečias, aiškės priemonės, kai bus jie aiškintos jų e, sąlygos, objektyvios sąlygos, kuriuose jie yra atsidūrę. Tai būtent tada reikia sakyti, kad nuo to momento reikia užtikrinti visas priemonės susijusius sveikatos, apsaugą su sanitarinė pagalba ir, ir panašiai kad būtų galima tinkamai apsaugoti kiekvieno gerbuvį. Dėkoju. Thank you. Uh, well, I'd just like to thank Jean. Ačiū. Aš noriu tik padėkoti Jean. Aš galiu pasakyti, kad mes pateikėm porą pakeitimų. Manau, kad e, bus, nebus turbūt daugiau. Svarbiausia bus e, prikl, susijęs su, pakeitimas su priklausimu persikojamos grupės etiniai grupiai. Kartai žmonės būna persikojami tik todėl, kad jie priklauso tai grupiai arba yra manoma, kad jie priklauso tai grupiai. Taip yra atsitikę ne kartą. Nes e, e, tiesiog žmonės galvoja, kad e, jų kaimynas, pažiūrėjau, priklauso etiniai mažumai ir dėl to juos persekioja. Ir tada žmonės turi suprasti, kad e, jie gali būti persekiami net nebūtinai, todėl kad jie iš tiesų priklauso tai tautiniai grupiai. Todėl bandėme pateikti pakeitimą, kad jame būtų galvojama apie abi situacijas, nes žinome, kad neretai e, nedaromas skirtumas tarp to, ar tie žmonės iš tiesų priklauso etniai grupė, ar tik galvo įtariama, kad jie priklauso tai grupiai. Jeigu iškils kokių dviejonių, galim tiesiogiai apie tai pasikalbėti. Ačiū. Daugiau niekas nebenori kalbėti. Dėkoju, kolegos. Dėkoju už susidomėjimą tą temą ir norą čia dirbti. Aš manau, kad pateiksiu pakeitimų, kurie bus šiek tiek detalesni. Aš nelabai sutinku su 34 pakeitimu, bet matau dabar, apie ką ten kalbama. Todėl sugrįžime dar prie šios temos šiek tiek vėliau. Atsiprašau už tai, kad tokia tik trumpa šiandien diskusija. Um, thank you. Yes, I, I apologize <laughs> for being, I'm, I'm trying to manage the, uh, the agenda here. Aš atsiprašau irgi, kad taip trumpai e, jūs verčiu kalbėti, bet manau tiesiog suderinti darbo atvarkę. Darbo atvarkėje sakoma, kad e, turime, turėtume dabar EDPS e, prezentaciją išklausyti. Kadangi Europos duomenų apsaugos priežiūros pareikūnas dar netėjo, o narkotikų ir narkomanijos stebėsime centro ataskaita buvo numatyta dar vėliau, aš siūlyčiau dabar aptarti pono Busutil pranešimą, kuris ką tik buvo išplatintas. Suprantu, kad laiko labai nedaug, o tema nepaprastai svarbi ir kita galimybė būtų atidėti šio klausimo svarsimą visiškai iki kito posėdžio ketvirtadienį po pietų. Tai irgi toli gražu netobula. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, su malonumu pristatau kolegams pranešimą, kurį pakeičiu, pateikiau. Yra pateikta Frontex agentūros mandato pakeitimų. Frontex agentūra yra atsakinga už ES valstybių narių bendradarbiavimą E, tarp išorinių sienų. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad e, su komisija ir taryba vyko labai daug susitikimų, susitikome su Frontex nariais, ten lankėmės ir e, ketvirtadį, atsiprašau, vyko labai daug susitikimų su šešėliniais pranešimais ir iš EDPS ir iš kitų suinteresuotų pusių. Komitete nesiniai keitėmės nuomonėmis tą temą, O e, jums pateiktame šiandienos pranešime yra 68 pakeitimai. Juos galėčiau taip grubiai e, suskirstyti į 10 skirtingų kategorijų. Kadangi, ponė pirmininkė, šiandien gana brutaliai elgėte su mūsų kalbėjimo laiku, tai aš tik penkis, pamin... penkias tas kategorijas paminėsiu, pusę jums leidus. Taigi, pristatysiu pirmiausia. Pranešime siekiame sustiprinti nuostatas dėl pagrindinių žmogaus teisių. Man tas klausimas labai svarbus, kaip ir kolegoms iš kitų frakcijų. Antras dalykas, aš siūlau visiems e, pasieniečiams, dirbančiams Frontex operacijose ar bendrose, ar e, greito reagavimo sienos, opera, sienos pasienio operacijose. E, e, sutikti, kad jie būtų vadinami tiesiogiai, jie turėtų būti įvardinami kaip Europos Sąjungos pasieniečiai, nes būtent tokie tie žmonės yra. Iki šiol tas terminas nebūdavo naudojamas, šiame reglamente apie tai nebūdavo kalbama ir aš siūlau jį pakeisti. Trečias dalykas - siūlau Frontexui suteikti vaidmenį ne tik e, sustiprinant deportacijas, bet ir e, E, numatant savanorišką žmonių sugrįžimą atgal. Ketvirtas dalykas, aš siūlau agentūrai suteikti įgaliojimą apdoroti asmeninius duomenis, nes tai yra labai svarbu tam, kad būtų jai galima atlikti tam tikras darbo rūšis. Mano nuomonė, tai nepaprastai svarbu ir todėl siūlau šį pakeitimą, šiuos procesus įvesti tik tai labai griežtos kontrolės sąlygomis. Ir galiausiai aš siūlau sustiprinti agentūros e, kontrolę iš Europos parlamento pusės, kad parlamentas galiau galėtų stebėti, kas ten vyksta, taip pat ir palaikant santykius su trečiosiomis šalimis. Taigi trumpai tokie penki pagrindiniai punktai iš dešimties mano siūlomų naujųjų pranešime. Aš labai tikiuosi e, kolegų e, pasisakymų ir galutinių pakeitimų. Taip pat norėčiau, kad būtų susilaukta visų partijų pritarimo šiam pranešimui. Uh, Dėkoju. Du kolegos nori pasisakyti. Gal pirmiausia, e, e, leiskime pasakyti kolegoms, o paskui komisijai ir tarybai. Le, e, suteiksime žodį tegu jie dabar gauna kvapą, nes labai skubėjo. Pirmasis panas Alvaro, dėkoju. Pirmiausia, dėkoju, <laughs> sveikinu Jūs, pirmininkė, kad padarėte neįmanomą, e, įmanomų ir sutalpinote dvi valandas į vieną valandą. Aš esu šėlinis pranešėjas Frontex pranešimo klausimų. E, dėkoju Simonai, kaip tau kaip pranešėjai už puikų bendradarbiavimą. E, Cecilija pritarė taip pat tam, kad reikia aiškaus mandato apibrėžiant pagrindinės teisės ir džiaugiuosi, kad į tai buvo atsižvelgta. E, taip pat trumpai buvo paminėta trečios šalis ir parlamento priežiūrė. Dėl asmens duomenų buvo pasakyta tas pats, ką norime pabrėžti ir mes, tai būtent, kad reikia griežtų taisyklių. Dar vieną punktą papildomai paminėsiu, kad mūsų šešėlinė pranešėja siūlo, kad e, reikia e, leis, e, numatyti galimybę Frontexui tam tikrą įrangą nuomoti, bet reikia pasižiūrėti, kiek tai kainuotų. O kitus punktus aš palieku. Uh, ir e, siunčiu sveikinimus ir tikiuosi, kad gerai teks kad ateityje gerai mes dar padirbėsime, bet pirmininkė, taip pat jums dar kartą dėkoju, kad jūs taip labai tiksliai ir sparčiai mus vedate per šias diskusijas. Dabar, ponė Keller. Norėjau padėkoti taip pat pranešėjai už puikų bendradarbiavimą, labai vaisingus e, posėdžius su šešėliniais panešiais. Aš visų 54 puslapių neperžiūrėjau. E, iš jūsų girdėjau, kad siekiama sustiprinti žmogaus teisų apsaugą. Aišku, reikia pasižiūrėti dar į detalės, reikia akcentuoti Europos parlamento teisės, demokratinę priežiūrą. Tai yra svarbus dalykai, svarbus dalykai dėl uh, asmens duomenų. Aš, kaip gal ir galima tikėtis, laikausi skirtingos nuomonės. Mes tikriausiai pateiksime pakeitimų. Galbūt nesu visko sutarsime, bet bus dalykų, dėl kurių tikrai susitarsime. Dėkuoju. Dabar ponas Brons. Nustebęs esu kad galios apdoroti asmens duomenys gali būti iš vis kvestionuomos. Kaip kitaip galima e, saugoti Europos sienas? Aš iš tikrųjų linkiu ko geriausios sėkmės e, pasienio apsaugos pareigūnams, bet e, ir mes turime būtent neleisti žmonėms patekti per pradė... priekinės duris, o ne paskui bandyti per užpakalinės duris, galinės duris išstumti juos. Dėkuoju. Dabar E, suteiksiu žodį komisijai. Ponas Timenman. E, gerai, kad mums nereikėjo iš toli atskristi, taigi buvo nesunku atbėgti čia, bet turiu pasakyti, kad e, labai labai trumpai pasisakysiu, pranešimo projektą gavome tik pusvalandį, taigi neturėjome galimybės jo išnagrinėti ir labai gaila, kad nespėjau E, ateiti į pristatymą šio klausimo. Taigi vėliau tikiuosi, kad mes galėsime daugiau pasakyti. Pirmininkė, iš tikrųjų labai gerai mums čia sekasi dirbti pagal darbo tvarkę, kaip suprantu, tarybos dar nėra, ne? O, vis tik tai jis yra, tačiau nepasakys tarybos atstovas. Taigi, atgal grįžtame prie pranešėjo pono Buzutil. Dėkui pirmininkė. Viską galima suprasti, pranešimas ką tik išplatintas. Aš tik sureaguosiu į vieną dalyką, kurį paminėjo Aleksandras Alvaro. Komisijos pasiūlymą e, suteikti e, tam tikriems pareigūnams įsigyti savo įrangą. Aš naujai to dalyko nesiūlau, bet e, savo pranešime remiu tą mintį, kuri jau yra anksčiau pateikta. O baigdamas pasakysiu, kad labai e, nekantrai laukiu e, visų e, komentarų, pastabų, įskaitant abi institucijas ir sieksiu į viską, kaip galima plačiau atsižvelgti, siekiant susitarimo dėl šio klausimo. Deadline... Dėkoju. Pakeitimus pateikti galima iki gruodžio 14 dienos vidurdienio ir 25-26 sausio diskutuosime dar dėl šio pranešimo. Dėkoju. Tuo būdu Galime pereiti prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra metinė Europos, metinė Europos narkotikų narkomanijos įvesnios centro ataskaita. Dėl 2010 metų e, ataskaitos atrodo ankstyvas yra pranešimas, bet kviečiu vis tik tai pona Wolfgangą Gots, Europos narkotikų narkomanijos įvesnios centro direktorių pasisakyti. Yes, thank you very much for being here. Um... Ačiū, kad atvykote į posėdį. Vertėjai dirbs su mumis iki 15 po 5. O dabar žodis jums. So, herzlichen Dank, äh, Frau Vorsitzende, äh, meine Damen und Herren. Ich freue mich. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Labai džiaugiuosi, galėdamas dalyvauti Europos parlamento jūsų komiteto posėdėje šiandien. Turiu pateikti metinį pranešimą už 2010 metus mūsų centro. E, padėtį būtų galima supaprastinti, pasakant, kad šiemet e, tendencijos išliko pastovios, tačiau šitaip pristatyta situacija atrodytų pernelyg paprasta. O būtent dėl to, kad e, narkomanija yra ta problema, kuri tampa vis sudėtingesnė. Šiandien mes žinome, kad narkotikų rinka yra daug labiau inovatyvi negu seniau. Ir reikėtų, kad mes, e, rengdami ilgalaikės strategijas ir dokumentus, taikomus Europos Sąjungos lygmenių 2013-2020 metams, e, mes turime atsižvelgti į šį faktorių. Norėčiau grįžti prie kai kurių medžiagų, pavyzdžiui, heroinas. Jo vartojimas turi didžiulių socialinių ir medicininių pasiekmių. Svarbiausia problema Europoje tebelieka ta pati. Dauguma asmenų, kurie e, yra narkomanai, jie būtent nuodėsi heroinu. 7-8 tūkstančiai žmonių miršta per metus nuo šio narkotiko. Ekspertai sako, kad problema labai sudėtinga. Skaičiai lieka pastovus pastaraisiais metais, net jeigu 2007-aisiais ir buvo pastebėta, kad sumažėjo opiumo gamybos Afganistane. Yra ir kitų pozityvių dalykų. Žmonės, kurie vartoja heroino injekcijas, galėjo pasinaudoti teikiamų gydimų. Ir šiandien mums pavyko sumažinti lygų perdavimą. Pavyzdžiui, AIDS perdavimas sumažėjo, e, kuris anksčiau plizdavo, AIDS plizdavo tų injekcijų būdu. Na, sąlygos dar tikrai neidealios, mes kalbame apie bendradarbiavimą ES lygmenių. Išvestinių E, iš opimo produktų vartojimas plinta ir čia e, AIDS perdavimo rizika vėlgi tebėra didžiulė. Rusijos federacijoje Ukrainoje padėtis yra kelianti susirūpinimą. Turime padėti šiom šalim, kai dėl amfetamino, kokaino, ekstasi tų stimuliuojančių medžiagų. Reikia pasakyti, kad jų randama daug tarptautinėje rinkoje. Kai kurios vakarų šalis E, šių narkotikų vartojimo padidėjimą pastebėjo pastarajame dešimtmetyje. Kanapės yra irgi tas narkotikas, kuris e, sparčiai plinta. 4 milijonai europiečių vartojo kokainą praėjusiais metais. Daug, ne, nedaugelį šalių yra kokaino vartotojų, tačiau e, vėlgi šio narkotiko gamyba ir prekyba plečiasi, vis daugiau žmonių dėl jo atsiduria visuomenės užrybyje ir jie vartoja ir toliau kokainą. Dėl to narkotiko taip pat mirčių skaičius auga, auga kaštai tų žmonių gydimo ir išlaikymo visuomeniai. Nuolatos auga kokaino populiarumas ir tai palieka tam tikrų pėdsakų Europoje ir kitose pasaulio dalise. Apsirūpinimo kokainų keliai taip pat šiek tiek keičiasi, tačiau vakarų Afrikoje kokaino E, prekyba ir gamyba turi ypatingai e, destabilizuojančių pasiekmių. ES valstybės imasi priemonių kovodamos su narkomanija. Konkrečiai Ispanijoje tų priemonių buvo imtama, imtasi ir mes žinome, kad narkotikų gabenimui buvo surinktas kitas kelias. Um, Europoje Šiaurės Europoje, Rytų Europoje amfetaminai yra labai populiarus narkotikas. E, naktiniuose baruose jis vartojamas ypač gausiai. 2,5 milijono e, piliečių praeitais metais Europoje vartojo būtent šį narkotiką. Ekstazi irgi pasikeitė, nes atsirado naujų medžiagų naudojimų šio narkotiko gamybai. Buvo imtasi priemonių, kurių poveikia šiek tiek juntamas, tačiau rinka labai greitai reaguoja į tas priemonės, kurių įmamasi narkotikų plitimui stabdyti. Jauni žmonės dažnai mano, kad geras vakarėlis yra neįsivaizduojamas be narkotikų ir jie ne visada susimasto apie medicinės ir socialinės pasiekmes ypač kai kartu vartojamas alkoholis ir tos draudžiamos medžiagos. Norėčiau grįžti dar prie vieno dalyko. Mes pabrėžiame alkoholio e, vartojimo užvairo žalą. Tačiau nepakankamai kalbama, kaip pavojinga yra vairuoti e, vartojus narkotikus. Kanapės yra nelegalus narkotikas. 103 milijonai e, europiečių pereitais metais vartojo šį narkotiką. 70 tūkstančių europiečių yra prisipažinę bent kartą gyvenime vartoja šio narkotiko. Tačiau tie 4 milijonai piliečių, kurie nuolatos e, kanapės vartoja kasdien, yra tie žmonės, kurie siekia ypač susirūpinti. Tai turi E, didžiulių pasiekmių, nes kai kas, aišku, atsisako kanapių, bet pereina prie sunkesnių narkotikų. E, iškyla didžiulė sanitarinė rizika, kuri dažnai nesijama su kanapėmis, nes tos problemos pasireiškia žymiai vėliau po kanapių vartojimo pradžios. Europoje šio narkotiko vartojimas auga ir dabar jau daroma tam tikra sąsaja tarp kanapių vartojimo ir narkotikų visos eilės lygų atsiradimo, psichinių lygų atsiradimo. Šio narkotiko gamyba taip pat e, pažengė pirmin. Labai dažnai galima aptikti tūkstančių kanapių augalų plantacijų. Ir dažniausiai tos to plantacijų savininkai būna organizuoto nusikalstamumo struktūros. Dabar tikrai yra labai sunku kovoti su tą gamybą, nes dažnai kanapės auginamos jos vartojimo vietose. Kaip jau sakiau, Europoje iš narkotiko gamyba plinta ir tai yra tik viena iš narkotikų rinkos evoliucijos krypčių. Kalbėjau apie heroiną ir kokoiną jau. Jei norėčiau pakalbėti apie tas laboratorijas, kur gaminami narkotikai, kur vykdomi darbai siekiant pagaminti išvestinius produktus ir apie tai, kas naudojama narkotikų pervežimui. 2009 metais buvo įdėkta ankstyvo perspėjimo sistema kartu su Europolu. Ir buvo pastebėta, kad rinkoje atsiranda naujų medžiagų. Tad šiandien yra iš tikrųjų labai sudėtinga kovoti su, su ta rinka. Skaičiai šiemet padidėjo. 24 medžiagos pasirodė pernai, 23 šiemet naujos medžiagos pasirodė narkotikų rinkoje. Yra įvairiausių kategorijų šių e, naujų medžiagų, vienos šių yra artimos amfetaminams, kitos ekstazi. Mes e, esame sulaikę tų naujų produktų tam tikrus kiekius, žinome, kad yra mirusių naujų žmonių ir manome, kad rizika šiandien yra didžiulė. Mes bandome įdėkti kai kurių medžiagų draudimą. Diskusijos taryboje dėl tų klausimų vyksta. Rinkoje pernai radome produktą, kuris buvo vadinamas spice. Tai buvo sintetinių produktų vedinys pagamintas iš kanapių 2009-aisiais. Mūsų ankstyvo perspėjimo sistemos dėka mes sužinojome apie naujus išvestinius produktus produktus pagamintus iš kanapių, tai buvo sintetiniai produktai ir, žodžiu, tos produktų sintetinimas vyksta toliau. Mes, pavyzdžiui, ėmėmės priemonių tam, kad per internetą būtų sunkiau to produkto įgyti. Kai apie kurias medžiagas sakoma, kad tai yra legalūs produktai. Kodėl? Todėl, kad e, ilgalaikėje perspektyvoje rizika dar yra nežinoma, kokį poveikį galiausiai žmogui to produkto vartojimas turės. E, o sudėtinga šios ir tai yra dėl, priimti sprendimus dėl to, kad šių medžiagų pavadinimai keičiasi vos ne kasdien. Mes tengiamės užtikrinti tinkamą priežiūrą, siekdami, kad narkotikai nebūtų platinami internetu. 70 uh, e, tinklalapių egzistuoja tokių, kurių dėka pe, haliucinogeninės e, medžiagos yra parduodamos. Europa yra didelė rinka ir kasdien auganti narkotikų rinka. Viena iš, vienas iš svarbiausių elementų kovojant su narkotikų plitimu būtų toks išsiaiškinti, kaip e, veikti visiems drauge. Na, jokių panacėjų čia nėra, tiesiog reikia baidyti įvairiausias priemonės, bet svarbu išsiaiškinti, kokios priemonės veikia efektyviausiai. Ir čia galime pasimokyti iš atskirų politikų, kurios buvo taikomos iki šiol, ponios ir ponai. Man buvo dažnai politikų ir žurnalistų užduodamas toks klausimas, kokia ekonominė rizika kyla dėl var, na, narkotikų vartojimo. Na, iš tikrųjų, tos rizikos esama. Žmogus, kuris turi finansinių problemų, gali griebtis narkotikų, tačiau gali atsitikti ir taip, kad žmogus, kuris praranda darbą, kuris yra nevilty, kuris e, nebeturi optimistinio požiūrį gyvenimą, jis gali griebtis narkotikų ir dėl to e, narkotikų vartotojų skaičius gali aukti. Nusikalstamumas didėja dėl narkotikų vartojimo ir e, dažniausiai tie nusikaltimai sunkėja, kuo sunkesnės taip vadinamos narkotinės medžiagos vartojamos. Lėšų e, kovai su šia problema yra nedaug, klausimas tampa vis labiau probleminis ir tampa vis sunkiau taikyti prevencijos priemonės. Aš jau sakiau, kad biudžetas neturėtų būti mažinamas, tačiau jau aišku yra, kad kai kurios valstybės neturi kitos išeities, teks mažinti išlaidas, vadinasi, nukentės iš šios programos. Mes pabrėžėme, kad e, mažinti lėšas šiems programams galima tik tada, kai kitos išeities tikrai nėra. Turime žinoti, kad praeitie buvo imtas tokių priemonių, kurios padėjo pagerinti kai kurių narkotikų vartotojų socialinę ir medicininę padėtį. Tai taip pat padėjo kovoti su nusikaltimais susijusiais su narkotikais. Norėčiau kreiptis į visus politikus, primančius sprendimus, apibendrindamas. Na, jeigu E, na, jau sakėme, kad tos priemonės kainuoja brangiai, bet svarbu vertinti ir kitą aspektą. Kiek problemų kyla, e, ar galėtų kilti, jeigu narkotikų plitimo problema nebūtų sprendžiama. Kasmet milijonas žmonių turi būti gydomi dėl narkomanijos. Ne, jie, jiems gydimui teikiami pakaitiniai produktai. Ir šiandien Kalėjimuose, pavyzdžiui, tos pagalbos programos taip pat yra siūlomos žmonėms norintiems nebevartoti narkotikų. Galima būtų sumažinti mirčių skaičių, galima būtų sumažinti AIDS užsikrėtusių skaičių. Tūkstančiai žmonių atrado vėl gyvenimo džiaugsmą dėka to, kad jiems buvo pasiūlytas tinkamas gydimas, jie išsprendė savo šeimos ir socialinės problemas. Tos priemonės kartais yra iš tikrųjų brangiai kainuojančios, spaudos kampanijos kartais e, kėlė tam tikrų problemų, nes kalba buvo apie tai, kaip besigydantieji žmonės ar, ar jiems taikomos programos yra priimamos visuomenės. Aš manau, kad apie narkomaniją informuoti svarbu kuo plačiau, taip pat svarbu E, propaguoti tas programas, kurios veikia. Tai yra ta tema, kuri dažniausiai yra susijusi su labai daug emocijų, tai nėra lengvai sprendžiama tema, bet turime likti neutralus, turime moksliškai žvelgti į šią problemą, nes tik taip mums pavyks surenkti tokias diskusijas, kurios padės pasirinkti efektyviausias priemonės. Ačiū. Um, very... Labai dėkuoju. Manau, kad jūsų pasisakymas buvo nepaprastai įdomus. Europos Sąjungos institucijos, įskaitant parlamentą, e, e, daug e, dėmesio skiria šiam klausimui. Turime laiko keletui pastebėjimų. Trim žmonėms galiu suteikti žodį. Vienai minutiai daidžiu. Vieną minutę visiems pasisakyti. Ponas Jekulino, paskui ponas Bronsas. Labai ačiū, ponė pirminkė. Labai atidžiai išklausiau to, ką pasakė ponas Giuts. Norėčiau jam padėkoti. Praeitie jau mes esame su juo susitikę. Ir žinau, kiek daug informacijos keliauja tarp jo stebėsenos centro ir Europos institucijų politika nukreipta prieš narkotikų vartojimą e, yra vis tik tai susijus, nebėra tokia aktuali, yra pasenusi. Egzistuoja įvairūs komitetai, piliečių laisvių komitetas parlamente veikia, vartotojų apsaugos komitetas, taip pat egzistuoja ir mm, generalinis e, sveikatos departamentas. E, reikia pasižiūrėti, kaip e, narkotikų vartojimas kokį poveikį turi ir šeimų nariams. Taip pat reikia žiūrėti į komercinį aspektą narkomanijos. Atsirado tiek daug rinkoje naujų medžiagų Mes suvokėme, kad sunku rasti kokiu nors absoliučių sprendimų. Vis tik tai kalbėkite neilgiau kaip vieną minutę, kitaip nespėsime. Dabar ponas Brons. Jeigu policija, po, policija taikosi į tiekėjus, tai turėtų išplėsti iš savo veiklus, kad daugiau būtų kratų atliekama. Junktinėje karalystėje dažnai policija daugiau dėmesio skiria smulkiems vartotojams, mažmenininkams, tačiau nekreipia dėmesio į tuos sandorius tarp nevartotojų, kurie e, dažniausia e, dirba labiausia turtingesniuose regionuose ir pardavinėja narkotikus stambiais kiekiais. Kodėl? Todėl, kad policijos tenai tiesiog nebūdi. E, tai skaitoma kaip saugus, saugios teritorijos ir ten policininkų yra mažiau. Dar trys noriu pasisakyti ir paskui daugiau niekam nebelės paskelbėti. Pone Keller, po to ponas Mulderį. Mis... Ačiū. Aš, jūs gal paaiškinot, bet aš neišgirdau. Norėčiau sužinoti, kodėl alkoholis nėra paminėtas. Nei žodžiu, nei raštu. Taigi yra mirtinas e, nuodas. Ar mes nesame už tai atsakingi? Brief, Ponas Mulderis ir ponė Andželilė. Mano klausimas būtų toks. ar yra suformuota aiški nuomonė mūsų institucijoje apie narkotikų, narkomanijos dekriminalizavimą, kaip alkoholizmą, pavyzdžiui, ar alkoholio naudojimo. E, tai nėra nusikalstama. Toliau, ponė Andželylė. Grazie. Ačiū. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš šį pranešimą tik dabar apžvelgiau. Ir norėčiau paklausti, ar jūs kalbate ir apie išmaniuosius narkotikus savo pranešime? Ar Lisabonos stebėsinos centras bent jau šį reiškinį žino ir jį analizuoja? Nes, kaip žinia, tokie narkotikai plinta ir kaip žinote, pagal dabartinius teisinius nuostatus jie yra teisėti. Ponas Tavarės ir paskui keletas minučių jums atsakyti. Ačiū. Turiu du klausimus. Vienas dėl tų išmintingųjų narkotikų parduotuvų ar nar, išmintingųjų narkotikų. Europos piliečiai naudoja tokius terminus kaip smart shops. Gal galėtumėt paaiškinti, kaip skirtingos valstybės narės šį reiškinį vertina. O antra, ar yra surinkta duomenų apie kanapių ekonomikos mastą? Labai ačiū. Pone Giots, žodis Jums. Labai ačiū. Jei leisimėt nuo galo, atsakysiu. Kanapių verslo vers, mastas negali būti apibrieštas e, tiksliais skaičiais. Labai sunku tai būtų padaryti. Sakoma, kad 74 milijonai žmonių yra naudoja kanapės, 4 milijonai kasdien jas rūko, bet tikslių skaičių neturime. Skirtingose valstybėse skaičiai skiriasi ir pasiūlos pusėje maždaug tūkstantis tonų kanapių yra e, suteikiama Europai, bet Europoje 90 e, procentų dar e, suvartojamų kanapių yra užsiauginama. Taigi tai, ką importuojame, yra tik 10 procentų. Ir taip e, skaičiuojam ne tik mes, bet ir Europol ir teisėtvarkos institucijos. Mes e, įsivaizduojame, kad tie skaičiai yra kur kas didesni, tačiau nežinome. Vadinamosios išmaniusios parduotuvės ir išmaniai narkotikai. Visa tai dabar yra gana neaiškis rytis. Čia egzistuoja ir teisėti, ir neteisėti ginkl, e, narkotikai, čia yra ir vaistai naudojami, ir įvairiausi kitokie medikamentai. Situacija yra labai neaiški. Tai galiu pasakyti, kad kiekvienais metais e, jau yra ir išsiaiškinami tam tikri medikamentai, kurie yra traktuojami kaip tie išmanieji narkotikai. Šiemet 33 tokie rasti ir e, nacionaliniai padaliniai tų klausimų aktyviai dirba. Valstybės narės laikosi skirtingų pozicijų. Jūs ką tik paminėjote, kad kafeino metadonas tarybos bus uždrausas per artimiausias porą savaičių greičiausiai. Jau 17 valstybių jo prekyba yra kontroliuojama. Mūsų mokslinis komitetas padarė atitinkamas išvadas ir kai kurios valstybės narės jau ėmėsi konkrečių veiksmų, tačiau kai kuriuose šalyse sukontroliuoti yra labai sudėtinga. Tai neaišku, ar tą galima, tokias apribojimus galima įvesti į e, farmacijos, pavyzdžiui, įstatymus dėl išmaniųjų parduotuvių E, Lenkijoje prieš porą savaičių vyko labai didelė kampanija. Per naktį e, buvo uždarytas 1100 tokių vadinamųjų išmaniųjų parduotuvių, kur galima nusipirkti tų vadinamųjų smart drugs, išmaniųjų narkotikų. Ir e, tai buvo daroma vadovantis vartotojų apsaugos įstatymu. Lenkijoje dabar rengiamas bendras įstatymo pakeitimas, kuris leistų apsaugoti vartotojus nuo tokių medikamentų. Uh, E, suprantame, kad teisėje tvarkos pusėje reikėtų priimti reikalingus teisės aktus, tačiau dar neaišku, kaip tai turės būti daroma. Kai kuriuose valstybėse tokios e, parduotuvės, kurios įvardinamos kaip smart shops ar head shops, dar vis yra atidaromos. Pavyzdžiui, Portugalijoje neseniai septynios naujos tokios buvo atidarytos. Ir kartais aš pats nueinu į tas parduotuvės ir šitą nusiperku. Labai lengva tai padaryti. Gausite netgi patarimų, ką pirkti. Labai nesunkiai. Galima nusipirkti medžiagų, kurios nėra draudžiamos ar dar nėra draudžiamos. Taigi, todėl reikia stebėti, kaip tos medžiagos, tie medikamentai ten patenka ir analizuoti, kokiu rezultatu tai duoda. Taip pat būtina išsiaiškinti, kaip teisiškai galima rasti sprendimų. Tas darbas jau pradėtas. Dėl dekriminalizavimo. E, Pone Mulderi, mūsų agentūra neturi nuomonės tuo klausimu, tai yra ne mūsų darbas, mes galim tik savo nuomonę pateikti. Mes analizuojame situaciją, bandome palyginti skirtingų narių būklę, valstybių narių būklę ir galiu tik pasakyti, kad dažnai pradedame nuo liberalizavimo ir panašių dalykų. Nemanau, kad nors vienoje valstybėje narėje vyriausybė e, sukurtų įstatymą, kuriuo laisvai nelegalius narkotikus būtų galima pardavinėti. E, skirtingose valstybėse narėse nuostatos yra kitokios, pavyzdžiui, nedideli kiekiai, kai kuriuose valstybėse yra leidžiami parduoti, o kitur už tokius pat nedidelius kiekius žmonės gali būti patraukiami baudžiamojo atsakomybėn. E, skirtingai žmonės yra ir e, orientuojami gydytis ar e, kitaip nutraukti narkotikų vartojimą. Mes tuo klausimu nuomonės neturime, bet galiu pasakyti, kad šiuo metu ES neturime asmenų įkalintų kaip narkotikų vartotojų noriu juos atskirti nuo narkotikų prekiautojų. Ir galiausiai noriu dar pasakyti, kad mes turime įgaliojimų kontroliuoti nelegales medžiagas ir negalius e, narkotikus. E, alkoholis taip pat čia gali įeiti, jeigu jis yra nelegalus. Bet e, neretai e, alkoholiniai gėrimai neįeina į nelegalių medžiagų skaičių, todėl mes jų neįtraukėme į savo e, mandatą. Any... Dėkuoju, ponė Götz, e, atsiprašau, kad e, taip verčiau jūs skubėti, bet jeigu kas nors iš kolegų dar turės klausimų, sekretoriatas jums pateiks juos ir galbūt jūs galėsite atsakyti taip pat raštu. Kitas kalbėtojas, ponas Hastingsas, yra Europos duomenų apsaugos pareigūnas. Jis taip pat pristatys ataskaitą metinę 2009 metų. Dėkuoju, ponė Intvelt, kad jūs taip lankščiai pasižiūrėjote organizuotamą diskusiją, nors neturime daug laiko. E, pasak pasakysiu, kad e, ponas Giots pristatė dešimtųjų metų ataskaitą, o mes kalbame apie devintųjų metų ataskaitą, bet įdedame ją į dabartinį duomenų apsaugos kontekstą. Šį rytą pristatėme komisijai pirmąją. E, e reakcija, pirmąją reakciją į komisijos komunikatą dėl duomenų apsaugos. E, taip pat pasinaudojame progą ir E, pateiksime savo mm, ataskaitą, taigi paminėsiu svarbiausius punktus dėl komisijos komunikato. Svarbiausia šiandien išsakyta mintis yra tokia e, labai savalaikė yra struktūra siūloma dėl duomenų apsaugos, ji turėtų reikšti veiksmingesnį duomenų apsaugos mechanizmą informacinėje visuomenėje. Ir komisija turi iš tikrųjų būti labai ambicinga, siekdama pateikti pakankamai gerus, adekvačius pasiūlymus iki kitų metų vidurio. Tačiau mes kol kas dar negalvojame apie 15 metus ar tolesnę perspektyvą. Svarbu, kad būtų dabartinės taisyklės taikomos e, šiuo metu. Ir mes būtent prižiūrime, mano tarnyba prižiūri, mm, kaip tai daroma, bendradarbiaudama su visomis institucijomis, konsultuodamasi ir žiūrima, ar laikomasi dabartinių taisyklių. Galiu pasakyti, kad iš tiesų, iš tiesų yra labai neblogų poslinkių. Žiūrint į pagrindės tendencijas, o Giovanni Butarelli, jeigu tai laikas leis, dar konkrečiau pakalbės apie tas tendencijas. Dėl priežiūros mes pereiname nuo konsultacijų prie reikalavimų vykdymo užtikrinimo ir inspekcijų. Mes iki šių metų pabaigos dar plačiau apie tai pasisakysime, o konsultacijų srityje matėme, kad e, nuomonių mastas platėja ir e, lybė komitetas labai daugelį iš tų klausimų nagrinėja. Bendradarbiavimas tokiu būdu su nacionaliniais e, duomenų apsaugos pareigūnais yra labai svarbus. Grįšiu prie konteksto. Kaip jūs labai gerai žinote, duomenų apsauga tampa vis aktualesniu dalyku. Tai yra e, klausimas, kuris pripažįstamas ne tik Europoje, bet labai viltingai mus nuteikia žinios iš kitos Atlanto pusės, tikimės e, tam tikrų veiksmų. Peržiūra yra nepaprastai svarbi, kadangi mums reikia investuoti į tvirtą, veiksmingą duomenų apsaugą visuomenėje, kuri vis labiau priklauso nuo informacijos ir komunikacijos technologijų. Mes turime investuoti šią sritį ir turime siekti labai rimtų tikslų ir užtikrinti priemonių veiksmingumą praktinėme lygmenyje. Komisija apibrėžė įvairias egzistuojančias e, problemas, dabar iššūkis bus kiti tolesni e, žingsniai, tai yra pasiūlymas naujai reglamentavimo struktūrai, kuri turi užtikrinti tą taip reikalingą veiksmingumą. Tuo etapu Europos parlamentas ir tarybos vaidins labai svarbu vaidmenį. Aš esu tikras, kad jūs renksitėse tam, e, tam tikrais atvejais mes galėsime atlikti tam tikrą apšilimą, o dabar turime. Mm, galvoti pirmiausia apie komisiją, nes ji turi žengti tą būtiną, gyvybiškai būtiną e, kitą žingsnį, paskui vyks tolesnės diskusijos. Aš noriu pasakyti, kad jūs parlamentas esate gal svarbiausia suinteresuotas asmuo. Iššūkiai e, mūsų laukia didžiuliai, dėl to mūsų pasiūlymai ir sprendimai turi būti labai toli siekiantis, kad sustiprintų mūsų veiksmų efektyvumą. Dabar atėjo laikas iš tikrųjų eiti į priekį ir investuoti į veiksmingumą, efektyvumą. Galiu paminėti, e, kad, pasakyti, kad tai susijęs su įvairiomis sritimis. Tai užtikrins didesnį harmonizavimą, suderinamą e, vidaus rinkoje, suartins dabartinės struktūras labiau. Mums reikia tiesiogiai taikom europinių taisyklių ir tai gali būti atsakymo dalis. Mes pabrėžėme technologinį aspektą, tokius principus kaip privatumas, atskaitomybė. Mes taip pat pabrėžėme, kad tokia išsami sistema turėtų apimti policijos ir teismų bendradarbiavimo sritis. E, komisija gan atsargiai apie tai e, savo komunikate kalba, bet e, sutartis suteikia mm, galimybės tarybai ir parlamentui patvirtinti, įvesti tokią išsame struktūrą. Taip pat reikia dar priemonių užtikrinant nepriklausomumą, išteklius ir įgyvendinimo pajėgumus, kad galėtume mm, atitinkamai veikti globaliame pasaulyje reikia simtis e, veiksmų nacionalinių ir Europos lygmenių. Tai taip pat reiškia, kad komisija ir kitos institucijos turi laikytis dabartinių taisyklių. Matome, kad čia jau kai kur viskas vyksta neblogai. Turime užtikrinti, kad naujuose teisės aktuose bus įrašytos nuostatos dėl privalumo. Mes e, konsultuosime šiais klausimais ir siekiame bendradarbiauti su kitais veikėjais. O dabar suteiksiu žodį kolegai Butarėlį, jeigu dar liks laiko, atsakysiu ir jūsų klausimus. Dėkui, pirmininkė. E, matote, kad e, dešimtyje puslapių yra susumuota mūsų devintųjų metų ataskaita. Ir pasakysiu tik tai, kad mes 2009 e, metais buvome labiausiai patarėjai teisėgros procese ir taip pat garantuotojai, kad būtų laikomas institucijose privatumo taisyklių ir kad būtų užtikrinta nuoseklesnė domenų apsaugos sistema visose valstybėse narėse. 2009 metais E, mes žiūrėjome, kaip yra mm, vykdomios taisyklės ir taip pat žiūrėjome, kokie yra nusiskundimai, nagrinėjome juos. Tikrinome, ar Europos administracijos institucijų atliekami duomenų aps, e, apdarojimo principai atitinka privatumo taisyklės. Uh, mes daugiau atlikome patikrinimų negu aštuntaisiais metais, e, žiūrėjome į telefonų įrašus, darbuotojų tam tikrus veiksmus. Ataskaita dėl to, kaip institucijos ir agentūros laikosi taisyklių buvo paskelbta ir joje pasakyta, kad ES institucijos labai neblogų rezultatų pasiekė įtvirtintamos duomenų apsaugos reikalavimus. Tačiau E, daugumoje agentūrų žemas apsaugos lygis pastebėtas. Mes atlikome įvairiose institucijose ir e, agentūrose patikrinimus vietoje ir pateiktas jums yra sąrašas e, tų agentūrų. E, matome, kad daugiau yra skundų, gauta pernai 111 skundų, du trešdaliai iš jų laikomi neprintinais, kadangi jie uh, E, susijęs su nacionalinių institucijų kompetencija, o 42 atvejais skundų buvo nustatyta, kad buvo neteisėtai naudojamasi duomenimis, neužtikrinta pakankama duomenų apsauga. Noriu pasakyti, kad duomenų apsaugos taisyklės buvo pažeistos aštuoniais atvejais. Galbūt jūs e, kur kas e, geriau esate susipažinęs su teisėkuros nuomonių rekordišku skaičiumi tokiais jautriais klausimais kaip privatumo direktyvos peržiūros, Stokholmo e, programos įgyvendimas ir panašiai. Atas, apie tai ataskote mes kalbame, taip pat ten pateikta informacija apie e, mūsų bendradarbiavimą pagal 19 straipsnį darbo grupės veiklą. Tai yra puiku, puikia veikla. Ir dar pasakysiu, kad e, mūsų, e, mes esame nustatę penkis prioritetus ateičiai. Kaip matote, sieksime peržiūrėti teisės egzistuojančią sistemą, skaitmeninę darbo tvarkę ypatingas dėmesys bus skiriamas komisijos skaitmeniai darbo tvarkiai, daugiau dėmesio iš ankstinių patikrų vaidmeniui. Mes e, paskelbsime išsame politiką apie stebėsienos politikos taikymą ir galiausiai e, ir toliau savalaikiškai skelbsime nuomonės, komentarus dėl naujų teisės aktų pasiūlymų. Kiti dalykai susijęs su teminėmis gairėmis, bet apie tai jūs galite plačiau pasiskaityti ataskaitoje. Labai ačiū. Manau, kad e, grįšime pas jūsų daugiau klausimų. E, vienas klausimas, aš pati noriu pateikti vieną klausimą, e, ponė Keller, ir paskui aš pati. Dėkoju. Jūs rekomenduojate įgyvendinti priemonės, o Europos tam tikra struktūra, agentūra turi įgyvendinti jūsų rekomendacijas. Koks yra procentas įgyvendinimo? Kiek e, atveju būna, kai pakartotinai nusiskundžiama, kad tos priemonės, kurias jūs rekomendavote įdėkti, nebuvo įdėktos? Kadangi jūsų klausimas buvo labai trumpas, dar vienas klausimas. Uh, 29 e, straipsnio darbo grupė, bendradarbiavimo reikalai, kaip pamenu, buvo iškilę problemų dėl uh, sekretoriato ir išteklių. Ar iš e, spręsto šios problemos, ar gaunate tai pakankamai paramos? Man regis, kad buvo atskirai lik e, numatyta skirti lėšų šiai darbo grupiai, kadangi jos svarba iš tikrųjų labai didelė ir jinai labai naudinga. Tokia buvo mano klausimo pirmoji dalis, o antroji dalis būtų apie išteklius pačiai duomenų apsaugos pareigūno tarnybai. Ar jūs galvojate, kad jūs pakankamai turite išteklių? Bet kokie kiti vėliau iškilsiantis klausimai gali būti pateikti raštu ir tikėsime atsakymų. Na, be abejo, galima dar diskutuoti šitais klausimais. Po to, kai bus paskirtas pranešėjas šio klausimu. Norėčiau atsakyti pirmą klausimą susijusiu su mechanizmu, kurį mes vartojame. Susijusiu su asmenų duomenų patikrinimu. Mes atliekame iš ankstinį vertinimą ir jeigu šios rekomendacijos pasirodytų tinkamos, tai tuomet paaiškėtų, kad kontrolės sistema gali keistis. Po kontrolė vykdoma po trijų mėnesių, praėjus po tos rekomendacijos įgyvendinimo. Ir tuomet yra galimybė pasakyti, ar viskas buvo gyvendinama kaip reikia, ar ne. Kai kuriais atvejais mes galime nuspręsti atlikti patikrinimą. Tie patikrinimai yra susijęs su minėtos rekomendacijos įgyvendinimu. Mes iš tikrųjų dirbame labai atkakliai. 29 straipsnis. Dabar mes turime tam tikrą status quo ir tai yra tam tikras sutarimas, kuris nėra idealus. 29 to straipsnio darbo grupės pirmininkas ir kiti kolegos yra išreiškę, kad ketinimų yra gerų, tačiau ta, tas jų atliekamas darbas turi būti stiprinamas. Ir manyčiau, kad Europos parlamentas turi susitelkti prie šių klausimų. Komisijos pareiškimas yra irgi labai aiškus, norima stiprinti tą e, darbo grupę ir jos įgaliojimus, reikia pabrėžti kokį vaidmenį ta grupė vaidina įgyvendinant šią rekomendaciją. Ir rekomendacijos mūsų supratimu yra privalomojo pobūdžio, turėtų tokios būti ir mes suprantame puikiai, ką tai reiškia. Aš manau, kad tai yra pozityvūs dalykai. E, teskite savo paramą 29-osios darbo grupės pirmininkui, jeigu tai tikrai vertingas žingsnis. Šiandien, kaip žinia, yra paskutinė diena, kai deramasi dėl 11 metų biudžeto. Na, galbūt viskas susiklostys ir gerai, bet juk nežinome, kas iš tikrųjų nutiks. Tad signalas būtų toks, reikia numatyti minimales sąlygas tam, kad būtų galima išlaikyti reikiamus numatytus darbus kitą metą. Augimas bus numatytas nedidelis, tiesiog mes norėtume išlaikyti tuos abu postus. Mes norėtume tikrai dirbti taip, kad galėtume atsiliepti į, į tuos naujai iškiaus iššūkius. Na, jeigu balsavimas taryboje nebus pozityvus, tai mes susidursime su problemomis. Tačiau kiekvienam juk yra aišku, kad problemų turime ne tik mes, jų yra daugiau. Tiesiog mes dabar esame atsidūrę štai kokioje padėtyje. Turime 45 e, darbuotojus, jų skaičius toks iki 50 ir jų čia mes kalbame apie inspektorių skaičių ir kalbame apie kai kurios techninius gebėjimus. Pirmininkė dėkoju, gavau signalą iš vertėjų, kad jie jau dabar turi iš tikrųjų eiti ir mus palikti. Ir manyčiau, kad labai svarbu, kad iš tikrųjų išverstų viską, kas vyksta dėrybose dėl biudžeto, tad jos tikrai turime jau leisti eiti. Dėkoju.